Bene, signori, per favore, se volete prendere posto, possiamo iniziare. Labadiena, pono, ponios ir ponai, kviečiu visus susėsti. Pradėsime posėdį. Pas mus yra atvykę svečių. Norėčiau pasveikinti ekspertus, kuriuos esame pakvietę į šiandien, šiandien vykstančius klausimus. Juos rengiame kartu su draugu, bičiuliu Antonijo Panseri. Kalba eina apie santykių su kaiminėmis šalimis sutvirtinimą. Patirtis įgyta Marokui suteikus aukštesnį lygį. Pas mus yra atvykęs Eneko Landabūrų. Jisai ir rugsėjo mėnesį pas mus buvo apsilankęs, kuomet pradėjo vadovauti Europos komisijos delegacijai Maroko karalystėje. tai yra ES delegacija, ne Europos bendrijų delegacija. Dabar Lisabo, įsigaliojus Lisabono sutarčiai tos savokos yra atskirtos. Taip pat yra atvykęs Jus, Jusefas Amranis, Maroko karalystės užsienio reikalų ministerijos generalinis sekretorius. Jis pats dėrėjosi ir įgyvendino e, Maroko karalystės suteiktą statusą. Taip pat yra ir Tartutinių studijų instituto mokslinių tyrimų direktorius Ivanas Martinas, kuris kalbės apie santykius tarp ES ir Maroko karalystės, kiek tas santykių statusas yra pažengęs į priekį. Prieš suteikiant žodį svečiams, e, dar norėčiau trumpai tarti žanginį žodį, pristatyti šių klausimų kontekstą. Uh, Pastaruoju metu matome, kad kaiminės valstybės gan pozityviai reaguoja į mūsų veiksmus ir prašo privilegijuotų dvišalių santykių su ES. Ir šios iniciatyvos turi tam tikrų ypatingų bruožų. Ir aišku, mums, mūsų šalims partneriams tai yra labai svarbus dalykas, ir ne tik joms. Uh, Tai yra faktiškai tam tikra laboratorija, kuomet ES daro eksperimentus su naujais e, santykiais su valstybėmis. Ir Marokas buvo pirmoji valstybė, kuriai buvo suteiktas aukštesnis, aukštesnio lygio statusas. Būtent prieš vienerius metus tai įvyko. E, e, santykiai buvo atnaujinti. Ir tas procesas turėjo būti sustabdytas dėl gazos konflikto ir dėl to kilusių ginčių. Egiptas, Jordanija, Tunisas savo ruoštų paprašė irgi artimesnių santykių. Ir mes e, panaudojame terminą sustiprinta partnerystė. Uh, ir manau, kad yra labai tikslinga šiandien padiskutuoti apie tuos svarbius poslinkius, kad mes kartu su svečiais galėtumėme pamastyti, kokie galėtų, galėtų būti minimalūs reikalavimai tokiam statusui suteikti. Ir kokie yra to statuso suteikimo padariniai, pasiekmės, turint omenyje įvairias politikos e, kryptis Europos Sąjungoje. Turėčiau paminėti ir Europos parlamento įsitraukimą dalyvavimą apibrėžiant santykius su kaiminėmis valstybėmis nes e, bent jau anksčiau nevyko konsultacijų su taryba ir komisija ir mes pasirinkome Maroko karalystę, kadangi manome, kad tai vienas ryškesnių pavyzdžių. Na ir dabar žodį suteiksiu e, svečiams, pirmiausia, daktarui Eneko Landabūrų ir prašau jūsų kalbėti neilgiau nei 10 minučių, jeigu įmanoma, tam, kad galėtumėme vėliau surenkti ir diskusijas. Prašau, ponė. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponios ir ponai. Šiandien yra ypatinga diena ES užsienio politikai. Kaip jūs žinote, šiandien įsigaliojo Lisabono sutartis. Ir tai neišvengiamai veikia ir ES išorės politiką, ir užsienio reikalų politiką. Vakar buvo 130 e, delegacijų, e, kurios šiandien įgavo visiškai kitą statusą. Šiandien jų statusas e, perkeliamas į antrąjį ramstį, tai yra užsienio ir saugumo politikos ramstį. Ateityje kas pusmetį besik keičianti, besikeičiantis pirmininkavimas Europos e, Sąjungos vadovų tarybai keisis. O e, šiandien mes turime labai nedaug laiko ir aš šiandien kalbėsiu apie tai, kas yra ta sustiprinta partnerystė, aukštesnis statusas. Manau, pirmiausia, reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad susitarimai tarp ES ir Maroko yra labai svarbus ir ši partnerystė yra pažymėta tam tikrų tendencijų, tiek vertinant iš politinės perspektyvos, tiek iš ekonominės perspektyvos. Marokas padarė tam tikrą pažangą, akivaizdžią pažangą ir šiai valstybei buvo sudaryta galimybė pasirašyti asociacijos sutartį. Visų pirma, todėl, kad jau keletą metų pasikeitė demokratinė situacija, buvo įvykdytos kai kurios ekonominio pobūdžio reformos. Ši šalis tikrai atsinaujino ir priartėjo prie ES. Pirmoji tema, kalbant apie aukštesnį statusą, yra ES e, pripažinimas, kad Marokas tikrai turi galimybę pasivyti Europos Sąjungą. Kita vertus, aukštesnis statusas Marokui nebūtų suteiktas, jei nebūtų pastebėta, kad pati Maroko karalystė siekia priartėjimo prie Europos Sąjungos. Maroko karalystės iniciatyva buvo pradėta, di, pradėtas diplomatinis bendradarbiavimas, siekiant gauti aukštesnį statusą. Taigi, mes galime pasakyti, kad Maroko karalystė yra labai konkretus kaimynas, kuris labai aiškiai išreiškė savo norą vytis Europą, išreiškė pasiryžimą reformuotis ir perimti kai kurias ES vertybės. Taigi, mes čia turėtume kalbėti apie labai aišku įsipareigojimą, bet to Marokas nori atsinaujinti. Ir e, šie norai nelieka tik norais, tačiau yra priimtos konkrečios priemonės. Mano kolega Jusef Amrani apie tai taip pat kalbės. Mes e, pripažįstame, kad Marokas per pastarosius metus padarė didelės pažangos dar prieš metus, 2008 metų spalio mėnesį. Marokas pasirašė dvišaliai susitarimą kuriame atsispindėjo Maroko nuėdas kelias. Šis vadinamasis roadmap, tai yra kelio gairių um, darbo atverkė, yra bandymas įgyvendinti konkrečius tikslus. Norėčiau trumpai apibūdinti, kas yra tos kelio gairės, kurias pasirašė Marokas. Pirmiausia, bus rengiamas ES ir Maroko vadovų susitikimas pirmininkaujant Ispanijai kitais metais. E, bus bandoma labiau koordinuoti politinius Maroko ir ES santykius, juos tvirtinti. Bus kalbama ne tik apie dvišalius santykius, tačiau politinėme dialoge bus aptartos visas temos, kurios yra svarbios tiek regioniniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Bus bandoma aptarti visas opes temas, tai yra globalizacija, ekonominė krizė, ekologinė krizė ir kitus klausimus. Šie iššūkiai tiesiog verčia mus kalbėti kartu vienu balsu su mūsų partneriais. Tai yra numatyta ir statute. Jame taip pat pabrėžiama, kad reikėtų pasirašyti ir tokius susitarimus, kuriuose būtų įtvirtinti įsipareigojimai perimti bendras vertybės. Marokas turi įsipareigoti pasirašyti kai kurias konvencijas su Europos Sąjunga. Jūs tikriausia žinote, kad Maroko karalystė siunčia labai aišku signalą, kad Marokas labai atsakingai peržiūrės ir savo žmogaus teisų gynimo politiką. Kitas svarbus dalykas. Aukštesnis statusas reiškia, kad su Maroku bus aptariamos ir kitos socialinio ir ekonominio pobūdžio temos. Tai reiškia, bus patvirtinta konkreti darbo atvarkė, kurioje numatyta e, data, kai Marokas galės prisijungti prie ES vidaus rinkos. Tai yra sudėtingas klausimas. Tačiau jis visada yra svarstamas, kai svarstama, svarstamas bet kokios valstybės prašymas įsijungti į ES vidaus rinką. Taigi Maroko karalystė pati stengiasi modernizuotis ir stengiasi perimti ES teisinę įgyti. Turiu pasakyti, kad mes e, pasistumėjome į priekį ir politinėme dialoge. Vyksta labai e, tvirtas bendradarbiavimas jungtinių tautų rėmuose, e, taip pat žmogaus teisų taryboje vyksta bendradarbiavimas ir Europos tarybos lygmenių. Daugelį sričių mums pavyko pasistumėti į priekį, tame tarpe ir um, laisvosios prekybos susitarimo srityje. rengiamasi pasirašyti ir susitarimus dėl prekybos žemės ūkio produktais. Tiesa, kol kas neaiškus įsipareigojimai, kuriuos Marokas turi atitikti, norint, kad šie susitarimai būtų pasirašyti. Kartu su Maroko valdžia mes parengėme dokumentą, e, pagal kurį galima atlikti išsame reformų analizę. Šio dokumentu yra siekiama suvienodinti Maroko pastangas siekiant labiau priartėti prie Europos Sąjungos. Kokia šių santykių ateitis? Manau, pirmiausia, reikėtų pabaigti dėrybas dėl ekonominės e, partnerystės susitarimų. Taip pat reikėtų pabaigti darybas dėl prekybos susitarimų Tokiu būdu Maroko karalystė galės dalyvauti ES vidaus rinkoje. Mes aktyviai seksime tendencijas ateityje ir turiu pasakyti, kad e, aukštesnis statusas turėtų reikšti, kad po keleto mėnesių mums iš ties pavyks pasirašyti kai kurios susitarimus. Ant Antrasis iššūkis aukštesniajam statusui yra teisinių sistemų derinimas. Mūsų draugai iš Maroko per ateinančius keletą mėnesių turės patys pareikšti kiek jie norėtų savo teisinę sistemą suderinti su ES teisinė įgytimi. Ar bus derinami tik tie teisės aktai, kurie susiję su finansų sistema ar bus perimamos ir kitos teisės aktų nuostatos. Reikia kalbėti apie konkrečias priemonės, nes tik tokiu būdu mums pavyks konkrečiai įvertinti, ar Marokas padarė pažangos, ar yra sričių, kuriuose dar šlubuojama ir tokio dokumentu remiantis bus galima, kaip jau minėjau, objektyviai įvertinti esamą situaciją. Per ateinančias keletą mėnesių mes e, tikimės, kad pasieksime užsibrieštų tikslų. Mes puikiai suvokiame, kad Maroko vyriausybė ši užduotis yra labai didelė, ji turės labai stengtis, akivaizdu. Tačiau per pastarosius porą mėnesių kuriuos viešėjo Maroke, aš spėjau įsitikinti, kad tiek vyriausybė, tiek administracinės institucijos yra visiškai pasirengusios įgyvendinti savo prisimtus įsipareigojimus. Jei Maroką lydės sėkmė, tuomet mes galėsime asociacijos susitarimą atgaivinti jį, nešti gyvybės. Aukštesnį statusą turinti valstybė privalo įsipareigoti laikytis prisimtų įsipareigojimų. Marokui suteikus tokį statusą turėtų suintensyvėti bendros diskusijos. Šiai valstybė turėtų būti lengviau išspręsti ekonominės problemas, taip pat ir politinius konfliktus artimuosiuose rytuose. Aš tikiuosi, kad ES ir Maroko vyriausybei pavyks e, tinkamai bendradarbiauti ir ši kaiminystė garantuos stabilumą ir ekonominę partnerystę. Jusef Amrani, sekretario generalė del Ministero per gli affari esteri del. Ačiū dabar Maroko um, užsienio reikalų ministerijos generaliniu sekretoriui suteiksiu žodį. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visų pirma Jums už tai, kad pakvietėte mane į šį viešą susitikimą su Europos parlamentu. Mano valstybė tikrai e, skiria labai didelę reikšmę tokiems sutikimams, kaip ambasadorius Lambadorų pasakė. ES ir Maroko santykiai yra strateginės svarbos Marokui. Nuo pat e, Europos integracijos proceso pradžios Marokas uh, daug pastangų įdėjo, kad pagilintų santykius su Europos Sąjunga. Ir kaip panas pirmininkas jau pasakė, Europos Sąjunga visuomet laikė Maroką asocijų, kaip privilegijuotos asociacijos partnerė Viduržėmio jūros regiono kontekste. Todėl šiandien galime išreikšti pasitenkinimą tuo, kokie santykiai sieja šias dvi pusės. Marokui asociacija su ES yra strateginis prioritetas mūsų vyriausybei, bet taip pat ir galimybė plėtoti tikrai pavyzdinius santykius. Kaip žinote, Marokas nuo 2008 metų spalio 13 dienos palaiko sustiprintą asociacijos ryšį su ES, remdamasis tikrai labai visapusiškų dokumentų, kelio gairių planų, kuriame yra aiškiai išdėstyti santykių tarp šių dviejų pusių tikslai įvairiose sritise. Turiu tik keletą minučių, tačiau uh, pasistengsiu išsakyti keletą minčių dėl šio proceso, kuris leido siekti tokios partnerystės, o po to bus galima pakalbėti plačiau ir apie tikslus bei ateities perspektyvas. Maroko karalystė visuomet siekė stiprinti e, santykius su Europos Sąjunga, vadovaudamas į Romos sutarties dvasę. Ir tai labai aiškiai matome e, priekybos sutartyje, kurią pasirašėme 69 metais su tuometinė Europos bendryje. 77 metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, tai yra 14 metų po Barcelonos suta, e, susitarimo sudaryta sutartis su Maroku ir dar po penkerių metų veiksmų planas dėl kaiminystės politikos įgyvendinimo. Taigi, akivaizdu, jog mūsų santykiai plėtojosi siekiant uh, platesnių, didesnių, konkretesnių tikslų. Tai leido plačiau atverti asociacijos teikiamas galimybės. Tai atspindi ir Maroko, ir Europos Sąjungos ketinimus siekius. Marokas visuomet norėjo būti bendro proceso dalimi, kaip galima geriau į įsitraukti, kaip galima geriau suvaidinti savo vaidmenį. Marokas yra vos už 14 km nuo Europos Sąjungos. Be to yra ir kitų priežasčių, dėl ko um, suartėjimas su Europos Sąjunga yra ypatingos svarbos. Mūsų valstybės uh, ekonomika atitinka Maastrichto keliamus kriterijus dėl stabilumo, yra vykdomas taip, vykdomas ir tikrai labai plačių užmojų reformos, kurių rezultatai yra akivaizdus. Norėčiau pridurti dar vieną dalyką. Europos kaiminystės politika yra labai svarbus elementas. Marokas yra tarp, yra tarp pirmųjų pietinių valstybių, kurioms ši politika pritaikyta. Mes labai palaikiai, palankiai vertiname sustiprinto bendarbiavimo galimybės, nes tai yra o, tikrai, tai atitinka baroko interesus, tai leidžia sukurti palankesnės sąlygas mano valstybės įmonėms, padeda įgyvendinti įvairias reformas ir mes tikrai nuo pat pradžių įgyvendiname visas reformas labai skaidriai, be jokių kokių tai pašalinių minčių ar darbo atverkių. Tokiu būdu įgyvendydami šias reformas, vadovaudomėsi pagrindinėmis nuostatomis, mes siekiame e, pilnai gyveninti privilegijuotos partnerystės su ES teikiamus pranašumus. Ir strategija vadovaujasi Europinė strategija ir džiaugiasi pagalbą, kuri padeda modernizuoti valstybę. Aš gal per daug nesileisiu į detalės dėl to pažangesnio sutarties statuso, tačiau labai svarbu yra pasakyti, kad Mes prieš dėrybą stengiamės suburti kaip galima platesnį politinių sluoksnių konsensusą, nevyriausybinio organizacijų palaikymą. Mes labai skatiname visuomenės aktyvų dalyvavimą. Nes labai svarbu yra užsitikrinti, kad visi instituciniai partneriai, bet taip pat ir nevyriausybinės organizacijos galėtų e, pilnai įsitraukti į šį procesą. Mes norėjome tą dinamiką praturtinti, sustiprinti. 2008 metų spalio dokumente, kaip gerbiamas ambasadorius Adovarų pasakė, nubrėžė kelią, nustato kelio gairias politinė, politinio, ekonominio ir humanitarinio matmenų plėtojimui. Kodėl yra reikalingas tas sustiprintų santykių pažankesnis statusas? Todėl, kad Marokas tikrai džiaugiasi pažang, tais pranašumais, kuriuos teikia toks bendradarbiavimo variantas mes jau turime sukaupę labai geros patirties santykius Europos Sąjungą. Mes dalyvavome e, pasirašant sutarimus dėl Galilėjo, dėl atviros oro erdvės, dėl kitų taikių um, bendradarbiavimo um, sričių plėtojimo. Ir mes galvojame, kad šis sustiprintas bendradarbiavimo statusas yra labai svarbus mums. Tai sukūrė labai tvirtą politinio bendradarbiavimo pagrindą. Reikia paminėti mm, politikos ir saugumo komiteto darbą. Čia mes keičiamės Čia mes palaikome ryšius, pavyzdžiui, dėl įvairių dalykų susijusių su Alkaidos mm, keliamų pavojų. Viduržėmio jūros regione. Taip pat mes prisėdame pasiūlydami savo viziją transatlantikių santykių klausimais. Tai yra labai naudinga ir mums, bet mes tikimės ir mūsų partneriams Europos Sąjungoje. Mes palaikome glaudžius ryšius su pirm, es pirmininkaujančia Švedija. E, taip pat mm, deriname į Maroko ES poziciją mm, jungtinėse tautose, tai ypač jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Mm, palaikome nuolatinį dialogą žmogaus teisų klausimais. yra dedama daug pastangų sustiprinti tokį dialogą. Palaikome ryšius su Europos vadovų taryba. Nesileisiu į detalės, tačiau noriu pabrėžti, kad ir ekonominis bendradarbiavimas yra labai svarbus. Tačiau prieš tai dar noriu tarti keltą žodžių apie parlamentinį bendradarbiavimą, kurio svarbą noriu itin akcentuoti. Marokui yra labai svarbu sustiprinti parlamentinį dialogą ir todėl aš noriu pasinaudoti šią progą ir kreiptis į Jūs su kvietimu mm, kaip galima greičiau e, kurti bendrus Maroko ES parlamentinio komiteto susitikimus, kad jie būtų reguliarūs kad ten ES ir Maroko atstovai galėtų plačiau kalbėti apie sustiprinto bendradarbiavimo statusą. Maroke politinės partijos sieja daug vilčių su tokiu, su tokiu sustiprinto bendradarbiavimo statusu. Tikrai lūkesčiai yra didžiuliai siejami su juo. Dabar apie ekonomiką. Gerbiamas ambasadorius Landa Boru apie tai jau kalbėjo, tačiau norėčiau pridurti, jog mums yra labai svarbu taisyklių suvienodinimas, kad būtų galima tinkamai dalyvauti vidaus rinkos veikloje. Marokas tikrai labai stengiasi tai padaryti, mes norime kaip galima labiau priartėti prie ES keliamų reikalavimų, kad galėtumėm efektyviai dirbti vidaus rinkoje. Todėl mes įgyvendiname visas reikalingas reformas, kad mm, pasiektumėm pažangos įvairiose dėrybose mm, įvairiais komersiniais klausimais dėl paslaugų, pavyzdžiui, dėl steigimosi, teisės, laisvės, dėl žemės ūkio produkcijos pardavimo ir panašiai. Po to, aišku, seka strateginiai veiksmai, kurie leidžia pagerinti komercinę aplinką, klimatą santykiuose tarp Maroko ir Europos Sąjungos. Sustiprinto bendradarbiavimo statusas yra labai svarbus ta prasme, kad visi, visos suinteresuotos šalis turi prisijungti prie bendro proceso ir pilnai jame dalyvauti. Todėl mes tengiamės įtraukti visus, ypač verslininkus, kad ir jie paremtų šį procesą, kad šiam sustiprinto bendradarbiavimo statusui jie suteiktų apčiuopiamą kūną. Ekonomikos srityje čia galima būtų kalbėti apie labai svarbius sėkmės atvejus. Čia aš ypač kalbėčiau apie intelektinės nuosavybės teises, kovą su klastotėmis, juridinę apsaugą, vartotojų teisų gynimą. Tai yra labai svarbus mūsų bendarbiavimo sėkmės pavyzdžiai. Dabar dėl žmogiškojo aspekto, kai eina kalba apie sustiprinto bendradarbiavimo statusą. Akivaizdu, jog Marokas yra pasiryžęs, kaip galima glaudžiau bendarbiauti su ES, gyvenant įvairiausias programas, kadangi mes galvojame, jog mokymas, švietimas yra prioritetinės rytis Maroko vyriausybei. Tai yra taip pat mūsų manimų e, ir santykių tarp Maroko ir ES prioritetas. Kadangi laiko turiu mažai, tai gal dar keletą žodžių apie finansinius dalykus ir ateities perspektyvas. Dabar dėl mūsų bendradarbiavimo finansinių aspektų. Marokas labai džiaugiasi e, bendradarbiavimu su ES ir Jis labai norėtų, kad bendradarbiavimas tikrai būtų sustiprintas ir kad tai leistų tuo pačiu padidinti Maroko gebėjimus pasisavinti skiriamą pagalbą. Čia aš kalbėčiau apie indikatyvinės programas Maroko iki 2013 metų. Čia kalbama apie tai, kad socialiniam matmeniui, žmogiškųjų išteklių matmeniui yra skiriamas prioritetas, kai eina kalba apie pagalbą, kurią ES skiria Marokui, padėdama įgyvendinti Maroko ketinimus siejamus su sustiprinto bendarbiavimo statusu. Labai svarbu yra kalbėti apie tuos išteklius, kurie padėtų Marokui siekti tikslų žmogiškų išteklių stiprinimo plėtojimo srityje. Mes tengiamės dirbti um, Europos kaiminystės politikos rėmose. Ponas Landeburų jau minėjo, kad mes palaikome glaudžius ryšius su mūsų asocijuota partnerė Europos Sąjunga tam, kad dabartinio bendradarbiavimo priemonė pakeistų daug platesnių užmojų bendradarbiavimo priemonė, kuri leistų tikrai patenkinti Maroko interesus, Maroko lūkesčius ateityje akivaizdu, jog mūsų santykiai vis labiau plėtojasi ir jie tikrai galėtų uh, sudaryti palankę aplinką, pasirašti naują susitarimą tarp Maroko ir ES dėl kaiminystės politikos daug aukštesnio lygmens gyvendinimo. Mes norime stiprinti mūsų asociaciją su ES. Mes labai a, tikimės Europos parlamento palaikymo, taip pat tikimės ir pirmininkavimą perimsinčios Ispanijos palaikymo šiais klausimais, nes mes galvojame, jog bus labai svarbu a, tai, kad pavyzdžiui dirbs ES ir Maroko jungtinis parlamentinis komitetas reguliariuose posėdžiuose, kad bus palaikomi ryšiai ministrų lygmenių, taip pat mm, jau kai bus kalbama apie atitinkamas tarybos specializacijas ir ekspertų lygmenių. Mes norime, kad ad hoc grupė dėl pažangesnio, sustiprinto bendradarbiavimo statuso tikrai aktyviai dirbtų ir tai iš tikrųjų atitinka Maroko ir viso regiono interesus. Mes norime, kad tas bendradarbiavimas išsiplėstų, perimtų ir kitas rytis. iš tikrųjų kalbame apie labai jautres temas, uh, Tačiau mes esame įgyję labai pozityvios patirties bendarbiavime su ES. Dabar įsigalioja Lisabono sutartis. Mes Maroke esame pasirengę mm, siekti pritaikyti visas galimas mm, naujos sutarties siūlomas priemonės, kad būtų galima išplėtoti mūsų bendradarbiavimą su ES. Dėkoju generaliniam sekretoriui. Na, dabar išklausysime tarptautinių studijų instituto direktoriaus, mokslinio tyrimų direktoriaus Ivano Martino. Prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad pakvietėte mane pasidalinti nuomonę su jumis apie aukštesnį e, statusą santykiuose su Maroku. Na ir aš manau, kad kitoms valstybėms ir kitiems regionams esantiems ES kaiminystėje būtų galima šio bei to pasimokyti. Ir aš norėčiau tas pamokas suskirstyti į tris dalis. Pirmiausia, pabandysiu panalizuoti, ką reiškia e, tas procesas. Taip pat bandysiu pasidalinti eksperto eks, nuomonė apie tai, kiek svarbus yra tas aukštesnis statusas ir kaip jis gali būti nušviečiamas kitų e, statusų kontekste, turiuomenės santykių su, su kitomis kaiminėmis valstybėmis. Na ir prieš perėdamas prie pagrindinių dalykų norėčiau pasakyti, jog esu nepriklausomas stebėtojas. Mano pareiga tiesiog siekti, kad tarp ES ir kaiminių būtų vyrautų taiki ir draugiška atmosfera. Būtent e, tokioje šviesoje aš vertinu e, tuos santykius ir aš netie gal akcentuosiu Maroko e, statusą nes apie tai daug kalbėjo ankstesni prelegentai. Aš tiesiog savo pasisakymę bandysiu įvertinti, koks yra Europos įsipareigojimas ir prievolė tų valstybių atžvilgių. Bendrai vertinant. Išskirtinis e, aukštesnis statusas iš tiesiog, tiesiog rodo, kad e, buvo, įvedus diferencijavimą 2003 metais e, e, į santykių su kaiminėmis valstybėmis, kuomet buvo rengiama nauja kaiminystės politika ir būtent buvo bandoma komparatyviniu pagrindu įvertinti e, visas kaiminės valstybės. Po keleto savaičių bus paskelbta studija, kuri buvo atlikta Europos komisijos užsakymu. Uh, 360 ekspertų sureagavo į, į tą klausimyną ir jie pozityviai vertino diferencijavimą. 70 procentų tų ekspertų mano, kad tas diferencijavimas reiškia pažangą viduržėmio jūros regiono valstybių atžvilgių. Ir manau, kad tiesiog įdomu įvertinti, kokie yra diferencijavimo kriterijai Nes visuomet, aišku, svarbiausia yra įvertinti kriterijus. Pirmiausia yra kaiminystės veiksmų planai, bet pažvelgus, pažiūrėjau, į Maroko kaiminystės veiksmų planą matytume, matysime, kad ten yra 95 tikslai, virš šimto e, e, veiksmų ir, ir panašiai. Taigi, Manau, kad labai svarbu nustatyti konkrečius kriterijus, nes jeigu pažvelgtumėme į kitus kaiminyšių planus, pamatytume, kad jie yra labai panašus. Na, o jeigu pažvelgtumėme Europos komisijos pažangos ataskaitas, parengtas per keletą pastarųjų metų, pamatysime, kad iš tiesų pažangos yra pasiekta nemažai kaiminystės politikoje, bet tai nėra kaip ir pažangos ataskaitos, ta prasme, kad nėra kalbama apie tai, kas yra, ko yra pasiekta. Ir tose pažangos ataskaitose nėra standartizuotos formos, nėra tų pačių kriterijų, taigi labai sunku atlikti tą komparatyvinę e, lyginamąją analizę. Ir dėl to labai sunku užtikrinti testinius veiksmus ir stebėti tą politiką, kuri yra taikoma Europos Sąjungoje. Netgi tokiuose srityse kaip užimtumas, švietimo politika, kur europinių įgaliojimų nėra. Taigi kartu su e, kitų fondų mes bandėme Euromedo partnerystėje pateikti 30 pasiūlymų ir partnerystės susitarimų priemonės mums nesuteikia tam tikrų matmenų, tuomet reikia iš tiesų įvertinti, kas daroma yra praktikoje. 8 metų rugsėjo mėnesį, kai buvo pradėtas ES santykių atnaujinimas su Izraeliu, po kelių dienų Europos komisija pateikė ataskaitą, kurioje teigė, kad pažangos nebuvo pasiekta žmogus teisės rytyje okupuotose teritorijose. Taigi tarp Europos komisijos analizėse, ataskaitose ir taip pat dėrybose dėl specialiaus statuso uh, E, su Izraeliu, tiesiog matome labai įvairias priežastis. Na, na ir Maroko atveju buvo pasiektas konsensusas, kad pažangos yra padaryta ir kad ES privalo sureaguoti, būtent e, to iš dabar buvo aukštesnis statusas, aukštesnio statuso suteikimas, na, o po to, kai buvo pasirašytas atitinkamas susitarimas, užsienio ministrų tarybos posėdėje buvo išsakytas ilgas pareiškimas, kuriame buvo kalbama apie aukštesnio statuso susitarimų pasirašymą su kitomis valstybėmis, Jordanija ir panašiai. Tai rodo, kad aukšt, aukštesnysis statusas yra, na, kaip ir sumenkintas tas, su, tas susitarimas, kuris buvo e, pasirašytas su Maroku, kadangi jis taiga buvo pradėtas taikyti ir kitų valstybių atžvilgių, arba bent jau buvo bandoma tą padaryti. Taigi, kiek pažangus yra tas aukštesnio lygio statusas. Aš pats esu parašęs straipsnį tą temą ir koks jo ryšys su kaiminystės politika. Kaiminystės politika apibrėžia santykius su visomis kaiminėmis valstybėmis pietuose ir Europos rytuose taipogi. Taigi tai yra tam tikras atspirties taškas, bandant įvertinti, kiek pažangos buvo pasiekta per aukštesnio statuso susitarimus, kiek pažangos buvo pasiekta ir kai buvo pristatytas aukštesnio statuso susitarimas čia Briuselėje, būtent e, po to buvo parengtas bendrasis dokumentas. Ir buvo manoma, kad iš tiesų buvo pasiekta nemažai pažangos politinėme dialoge. Buvo pasiekta pažangos dėl to, kad na, žmogaus teisų situacija pagerėjo, žmogaus teisų laisvių gynybos srityje taip pat matome pažangos. Na, o aukštesnio statuso dokumentas, dokumente yra nubrėžiamas tam tikras veiksmų planas Maroko perspektyvos ir, ir yra gan konkretus turinys išskyrus politinį dialogą. Aš pateiksiu keletą pavyzdžių. E, jeigu, pavyzdžiui, bandytume mes surasti tris prioritetus Maroko santykiams Europos Sąjunga, aš manau, kad, na, jeigu atliktumėme nuomonės apklausą, visi pasakytų, kad žemės ūkis, finansinė parama ir asmenų judėjimas yra tie trys prioritetai. Ir šiuose trijose srityse nėra absoliučiai pasiekta pažangos nors e, kalbama, kad e, dėrybose dėl aukštesnio statuso dėrybos vyko ir žemės ūkio srityje. O, o dėrybose dėl asmenų judėjimo teigiama, kad pažangos bus įmanoma pasiekti tik tuomet, jeigu Marokas pasirašys readmisijos sutartį. Ir Marokui netgi būtų kalbama apie tai, kad būtų galima uh, taikyti netgi be vizį režimą. Na, o finansinės paramos rytyje teigiama, kad atitinkami finansiniai ištekliai turės būti mobilizuoti, siekiant patenkinti išskirtinio aukštesnio statuso ambicijas. Tačiau nieko nenumatyta laikotarpiu nuo 7 iki 14 metų. Taigi tie santykiai yra žymimi tam tikromis etiketėmis. Yra, tai, yra, tai yra politinio įsipareigojimo signalas bandyti daryti pažangos, tačiau esminio turinio trūksta tuose santykiuose. Na ir aukštesnio statuso įgyvendinimas bent jau viršūnių sutikime buvo kalbama, kad tam prireiks pusantrų metų. nuo 8 metų spalio iki 10 metų kovo. Matome, kad yra numatytas pusantrų metų laikotarpis. Na ir jeigu palygintumėme aukštesnio statuso susitarimą su tuo apie ką taryba savo 8 metų komunikate kalba apie specialiuosius santykius su Izraeliu arba Tunisu, Jordanija arba rytų asociacija, kurie yra daugia šalė, rytų partnerystė, kurie yra daugia šalė, tačiau tai yra labai panaši, panašus susitarimas į aukštesnio statuso susitarimą. E, šiuo atveju kaiminių valstybių pietuose e, santykiai yra vertinami kaip aukštesnio statuso sutarimai, na, o rytų partnerystė būtų toks daugia šalis susitarimas. Tačiau trūksta tokio kaip ir bazinio dokumento. Ir aš manau, kad dabar politiniam, politiniams, politiniams santykiams reikalinga suteikti didesnį pagreitį. Taip pat yra pasirašyta ir nauja priemonė, naujas susitarimas su kaiminėmis valstybėmis. Ir panašu, kad visose, kaip, visose kaiminystės susitarimuose tarp ES ir kaiminių valstybių tie dalykai atsispindi. Taigi visos tos iniciatyvos yra nuoseklios, yra suderintos bent jau vertinant iš šalies e, tų asmenų, kurie ne, nedalyvavo rengiant tas politikos sritis, politikos kryptis. Nėra e, jokio koncepcinio dokumento, kuris apibrėžtų tą nuoseklumą, darnumą tarp tikslų ir priemonių įvairiuose specialiuose e, santykiuose su, su Mar kalbant apie Maroko aukštesnio statuso susitarimas, susitarimas su Izraeliu, taip pat su Tunisu. Jeigu lygintumėme tuos susitarimus, matytumėme, kad, na, susidaro gan keistas įspūdis, nes jaučiama tam tikra diskriminacija, gal nelabai ryški, bet vis tiek šiek tiek yra diskriminuojama tarp pietinių valstybių ir rytinių valstybių. 650 milijonų eurų buvo numatyta rytų valstybėmis, šešioms valstybėms. Galbūt tai nėra labai daug, bet vis tiek šis tas, priešingai nei susitarėme su Maroku. Ir rytų partnerystės susitarime nekalbama apie aukštesnio statuso suteikimą, vizų e, panaikinimo perspektyvos, netgi vidaus rinkos dalinis atvėrimas, kas yra numatyta rytų partnerystės susitarime, apie tai nekalbama aukštesnio statuso susitarime. Programa, kuri buvo padėta, pradėta per e, rytų partnerystę, institucijų stiprinimas, gebėjimų stiprinimas visais lygmenimis, e, centrinės valdžios, regioninės valdžios lygmenimis. Dėja, apie tai absoliučiai nekalbama aukštesnio statuso susitarime su Maroku. Taigi, e, pabaigai ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad atėjo, tinkama, atėjo puikus laikas, tinkamas laikas paklausti, kaip sutvarkyti tą sumaištį. Ne, ne vien tik tai piliečių labui, nes piliečiai matyt, ką žino, ar galės suvokti visus tos gan sudėtingus dalykus, tiesiog pačių ekspertų labui, tam, kad jie galėtų realiai įvertinti rytų partnerystės susitarimus ir aukštesnio statuso susitarimus. Maroko ES aukščiausio lygio susitarimas vyks 2010 metų kovo mėnesį ir aš manau, kad reiktų tuos dalykus išsiaiškinti, nes jeigu kalbame apie veiksmų planą, reikalinga šiokia tokia pridėtinė vertė, šiek tiek turinio turi slypėti po tuo veiksmų planu. Ir bendrai kalbant, reikalinga e, pažanga konkrečiose srityse, kuri yra susiejama su paskatomis. Uh, aukštesnio statuso susitarime. Yra suderinami standartai su vienoje srityje ir susijęjami jie yra su tam tikromis paskatos priemonėmis. Nes galiausiai, na, pasiekus atitinkamai pažangos yra žadamas aukštesnysis statusas, bet kalba eina apie labai konkrečius konkrečias sritis, kuri reikalinga pasiekti pažangos. Taip pat kalbam apie tam tikrus nuolaidų paketus. Pake, e, nuolaidas, nuolaidos gali būti taikomos visoms kaiminėms valstybėms ir jos taip pat turi būti e, kompleksiškai susijėtos, kadangi turi būti numatyti minimalūs reikalavimai ir parama e, teikiama visoms sritims išskyrus institucijas. ir taip pat dėrybos žemės ūkio ir regioninės politikos rytyje. Būtent tas slypi po savoka viskas išskyrus institucijas. E, taip pat kintamosios geometrijos e, principo pritaikymas e, santykiuose su kaiminėmis valstybėmis, bandant stiprinti ekonominį bendradarbiavimą su, su tomis valstybėmis, kurios nėra pasirengusios e, pereiti į aukštesnį statusą. Dėl žmogaus teisų, pavyzdžiui, situacijos. Vis tiek su tomis valstybėmis galima gilinti santykius tose srityse, kur įmanoma tą padaryti. Na ir bet kuriuo atveju aš manau, kad labai svarbu šiek tiek įvesti tvarkos į tą bendrąją situaciją, tvarkos, kurios dėja šiandien aš nematau. Ačiū labai ponai Ivan Martinui. O dabar prieš suteikdamas žodį pasisakyti jums, noriu pasakyti, kad šiandien pas mus vieši ir delegacija, kurioje yra Maroko nevyriausybinių organizacijų atstovai. Taip pat ir Maroko organizacijų atsakingų žmogaus teisų gynimo atstovai. Ponas Atkins. Um, Pone pirmininkė, ar tikiuosi, kad manęs nebaudžiate, paskirdamas e, man pirmam paklausti. Trys minutės, ar ne, man skirtos. Būtų įdomu išgir... Buvo įdomu išgirsti labai įdomias pozicijas ir man įdomu, ar žmonės nori priartėti prie ES dėl to, kad tai yra naudinga. Visi trys e, prelegentai galbūt galėtų pasakyti, ar tas susitarimas buvo tik administracinio pobūdžio, ar yra numatytos ir politinio pobūdžio pasiekmes. Nes politinė perspektyva reikštų, kad Marokas e, stengiasi sudaryti partnerystę su ES, tačiau nesiekia narystės ES. Antrasis mano klausimas. Ar tai reiškia, kad ir kitos valstybės, tokios kaip Turkija, turėtų mm, pasitelkti panašią strategiją? Jei Turkija sudarytų partnerystės Europos Sąjungą, tai nereikštų, kad jis siekia mm, tapti Europos Sąjungos narimi. Nare, atsiprašau. Kokias išvadas galima padaryti iš šio susitarimo? Ketvirtasis klausimas. Ar Maroko ar Maroko valiuta susijęta su euru ir kokios e, pasiekmės ateities veiksmams. Klausydamas e, profesoriaus Martino, aš supratau, kad tas specialusis santykis reiškia, e, atsiprašau, aukštesnis statusas reiškia sustiprintą partnerystę. Ačiū labai ponui Atkinsui, pona Štraseris. Ačiū labai, pona pirmininkė. Noriu nuoširdžiai pasveikinti visus, kurie stiprina šią ypatingą partnerystę su Maroko karalystė, nes tai yra labai svarbu ir ES valstybėms. Labai svarbu, kad ES parodo savo atsakomybę ir stengiasi Viduržemio jūro regiono valstybės įtraukti į dėrybas dėl glaudesnės partnerystės. Norėčiau užduoti vieną klausimą, kuris turėtų būti svarbus ir ES piliečiams. Mano klausimas susijęs su saugumo um, sritimi. Uh, Kokia situacija dėl readmisijos e, susitarimo su Maroku? Šis susitarimas mums reikalingas, kad užtikrintume didesnį saugumą savo piliečiams. Strasser, parola... Ačiū labai, ponia Štraseri. Dabar žodis kolegiai Ojuland. Ačiū labai. Aš noriu padėkoti už pažangą padarytą darybose dėl partnerystės su Maroku. O mano pirmasis klausimas yra skirtas kolegai iš Maroko. Ar jūs galėtumėte pasakyti, kaip vertinate Maroko prisijungimą prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijos? Ar yra ir kitų konvencijų, kuriuose jūs ketinate dalyvauti? Mano antrasis klausimas skirtas ponui Landaburu. Jei yra bent kokių perspektyvų ES ir Maroko bendradarbiavimui energetikos ir energetinio saugumo srityje, ar jūs išvelgėte tokias perspektyvas? Ojulanda, la parola. Ačiū labai, poniai Ojuland. Žodis kolegijai Menerap. Uh, ma première question s'adresse à Monsieur Amrani. Pirmasis klausimas skirtas ponui Amrani. Norėčiau sužinoti, kaip atrodo ateities bendradarbiavimas su Europos Sąjunga ir kitomis valstybėmis iš Magrebo regiono. Ar jūs nemanote, kad reikėtų labiau integruoti Magreno, Magrebo valstybės. Kalbant apie Europos Sąjungos ir Magrebo valstybių partnerystę, Ar jūs nemanote, kad partnerystės reikėtų sudaryti ne su kiekviena šalimi atskirai, bet su visomis valstybėmis kartu? Taip pat būtų įdomu sužinoti apie jūsų um, vertinimą dėl žymaus Maroko rašytojo Hatija mirties. Kitas klausimas susijęs su migrantais iš pietų, kurie verždamiesi į Europos Sąjungą žūsta. Kokius sprendimus mes galėtume pasiūlyti šiandienos situacijai gerinti, kad tiek daug žmonių nežūtų prie Europos Sąjungos krantų. Reikėtų um, parengti labiau humaniškas perspektyvą. Daris. Ačiū, ponė Benerap. E, norėdamas, kad būtų suteikta visiems laiko pasisakyti, jūs norėčiau paprašyti kalbėti trumpiau. Ponas Angulakis. Ačiū labai. Aš pirmiausia noriu pastebėti, kad mano GUE frakcijoje buvo daug kalbama apie šią partnerystės e, iniciatyvą. Mes norėjome, kad būtų pakviesti ir Saharūja atstovai, tačiau taip neįvyko. Kaip Jūs vertinate šią padėtį, turint omenyje ir tai, kad Marokė Vis dėlto dar yra atvejų, kai pažeidinėjamos žmogaus teisės tiek šalies viduje, tiek vykdant užsienio politiką. Ypač vakarų Saharos regione e, visiškai nesilaikoma žmogaus teisų. Norėčiau užduoti klausimą ir Europos komisijos delegacijos vadovui. E, kokių priemonių ketinama imtis, kad e, nebūtų organizuojami išpoliai prieš e, kovotojus už žmogaus teisės. Kaip jūs ketinate išspręsti vakarų Saharos konfliktą? Amina Daida, kuri yra Saraja aktyvistė, mm dabar nebeturi paso ir negali grįžti į Maroką. Kaip Jūs ketinate įspręsti šią problemą? Gracias, Pone Romero Roja. E, Romero Lopes. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat labai džiaugiuosi matydamas poną Amranį ir ambasadorių Landabūrų bei poną Martyną atvykusi į šiandienius, šiandienius klausimus, e, pakalbėti ta tema, kuri, kuri man Ispanija yra labai aktuali. Taip pat esu dėkinga, kad yra kalbama apie tai, kokia yra išskirtinio aukštesnio statuso pridėtinė vertė. Nes aš manau, tai yra pagrindinis klausimas, ar tas aukštesnio statuso susitarimas galėtų tapti modeliu ir kitoms valstybėms. Žinoma, egzistuoja tam, tikra, tam tikros pusiausvėros iškreipimas tarp asociacijos susitarimų su rytinėmis kaiminėmis, nes kaiminystės e, politika buvo išplėsta įtraukiant kaiminės rytuose. Ir Europa e, su rytinėmis valstybėmis turi akivaizdžių prioritetų. Tačiau šalia to mes manome, kad sustarimas su rytinėmis valstybėmis reiškia tokius abipusius ryšius, kurie yra, yra labai reikšmingi. Tai nėra vien tik tai laisvos priekybos susitarimai ar vidaus rinkos susitarimai. Reikalingos ir kitos dimensijos, žmogiškoji dimensija, šalia ekonominės, socialinė dimensija irgi yra labai svarbios. Taigi veiksmų, to, to bendrojo dokumento veiksmų plane uh, pagrindinės teisės, žmogaus teisės turi susilaukti ypatingos reikšmės. Reikalingas dialogas su nevyriausybinėmis organizacijomis tam, kad tos rytis taptų prioritetinėmis. Aišku, prioritetas yra dar tik pirmasis žingsnis, tačiau yra derimasi dėl asociacijos susitarimų, pavyzdžiui, su Libija, kur reiktų pažiūrėti, ar nebūtų įmanoma pasiekti to paties modelio kaip šios asociacijos sutarties atveju. Taip pat yra Tunisas, Jordanija. Būtų labai geru, gerai, jeigu ten susitarimai vyktų, susitarimai ir dėrybos vyktų tose pačiose srityse, kaip ir aukštesnio statuso susitarime su Maroku. Ir jeigu bus, vert, bus e, vertinamas pirmasis aukštesnio statuso sutarimo įgyvendinimo pirmieji metai, ar buvo e, išvelgta kokiu tai sunkumu, e, pavyzdžiui, tarkim, paslaugų srityje ar kitose srityse, kur mes galbūt parlamentarai galėtumėme labiau prisidėti. Dėkoju. Ačiū. Nilsen. Dėkoju. Norėčiau sugrįžti prie to klausimo, kuris ką tik tai buvo iškeltas, dėl tos priežasties ir paprašiau žodžio. Man atrodo, kad diskusijos dėl stipresnių santykių tarp ES ir Maroko negali būti rimtos diskusijos, jeigu neminimo žmogaus teisės, ypatingai vakarų Saharos problema. Ten matome kolonizaciją, kasdienės represijas, ir ekonominė, ir politinė prasme. Neginkluoti aktyvistai yra areštuojami, baudžiami. Ir aš norėčiau sužinoti, ką daro Europa ir ką gali Europa padaryti ta, tam, kad Sarahujai galėtų turėti teisę į saviraišką, savo identitetą. Ir aš norėčiau dar kartą iškelti Saharųjų aktyvistų problemą ir konkrečiai tos uh, moter, moters problemą, kuri buvo iš, iš, ištremta iš šalies lapkričio 14 dieną, kuri paskelbė bado streiką. Ir aš manau, kad žmogaus teisų problemos mes tikrai negalime ignoruoti šiuose diskusijose. Dėkoju poniai Nilsen. Šolts. Ačiū labai, ponia pirmininkė, aš paprašiau žodžių nes kai kurie klausimai man yra labai svarbus ir apie juos dar niekas nekalbėjo. Pirmiausia, klausimas komisijos atstovui. Kaip Jūs vertinate šį susitarimą dėl aukštesnio statuso? Kaip komisija ketina toliau stiprinti viduržemio jūros valstybių partnerystę ir kaip šiai, par, šią partnerystę paveiks aukštesnio statuso Marokui suteikimas. Antrasis klausimas. Kaip jūs ketinate spręsti problemišką situacijas ar neišspręstus konfliktus su kai kuriomis vakarų Saharos Afrikos Respublikomis. Kokiu priemoniu komisija ketina imtis, kad šie konfliktai būtų išspręsti ir kuo daugiau valstybių prisidėtų prie viduržėmo jūros partnerystės. Konkludė linkoj ponui Šolcui. Na, o dabar ponia Flotr. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar ES Maroko stat, aukštesnysis statusas yra privilegijuotasis statusas? Tokį matome pirmąjį kartą, tai yra nauja savoka. Ir kai kurios problemos nėra susijusios su Maroku, bet su tuo, ką daro ES tam, kad tas aukštesnis statusas taptų realus. Mes matėme, girdėjome diskusijas dėl to, kad ES ir Izraelio santykiai turi būti sustiprinti tuomet, kai buvo imamasi karinių veiksmų gazos ruožė. Ir Europos parlamentas išsakė savo poziciją tuo metu. Europos parlamentas reikalavo, kad Izraelis ne, neturėtų jokio vaidmens bendrijos agentūrose. Ir aš suprantu, kad demokratija, žmogaus teisės yra labai svarbi, svarbi tema diskusijose dėl aukštesnio statuso. Tai yra pagrindas piliečių dalyvavimui, nevyriausybinio organizacijų dalyvavimui ir parlamentiniai priežiūrai, įskaitant ir Europos parlamentą. Uh, Ir mano klausimas komisijos atstovai būtų štai koks. Ar yra kokių tai konkrečių nustatyta kriterijų? Tokių, kurie būtų prilygtų taip vadinamiesiems Kopenhagos kriterijams. Ar yra tokių kriterijų, kuriais grindžiamas aukštesnio statuso susitarimas? Pavyzdžiui, ar Tunisas gaus aukštesnį statusą rytoj? Tunisas, e, kuris areštuoja sulaiko žmogus teisų gynėjus? Toks yra konkretus mano klausimas. Taip pat komisijos pažangos ataskaitos, koks jų yra vaidmuo. Ataskaitoje apie Maroką kalba apie teismų, kalbama apie teismų situaciją, tarptautinę teisę, pabėgėlių statusą, visus tuos klausimus, kurie yra minimi ataskaitoje. Kokį svorį tie klausimai turės, kiek jie bus reikšmingi ar, ar Europos parlamentas kažką galės pasakyti, tarti savo žodį šalia tų šiandien vykstančių klausimų. Ir kokie kriterijai yra nustatyti, koks yra veiksmų planas, koks mechanizmas, pagal kurį būtų galima įgyvendinti tuos santykius ir juos įvertinti per žmogaus teisų prizmę. Aš norėčiau, kad būtų skaidrus, aiškus europinis mechanizmas, kuris mums, Europos parlamentarams, leistų įsikišti, įsitraukti, įgyvendinant tuos siekius ir taip pat e, stebint, kaip e, tas aukštesnis, aukštesnis statusas yra įgyvendinamas, prižiūrint tą procesą. Dėkoju poniai Flotr. Dabar žodį suteiksiu svečiams ir prašyčiau jų uh, savo pasisakymams skirti nedaugiau nei penkias minutės. Na ir dabar žodį pirmiausia suteiksiu ponui Martinui, po to ponui Amranį ir po to Landabūrui. Šeši dalykai. Pirmiausia, imigracijos klausimas. Readmisijos susitarimas jo pasirašyti Marokas nėra pasirenkęs. Panašu, tai yra pagrindinis uh, dalykas Europai. Išoriškai vertinant, man atrodo, dėrybinė strategija nėra teisinga. Yra sakoma, jūs pasirašykite redmisijos susitarimą, o po to mes e, pasirašysime šį susitarimą. Nėra daroma nuolaidų. To, mano manimu, trūksta. Viduržėmio jūros regiono pietuose ES net ne, ne, ne, neketina supaprastinti vizų režimo. Uh, O tai yra labai svarbu e, žmonių judėjimo prasme. Yra daroma diskriminacija tarp pietų ir šiaurės valstybių. Tai yra neteisinga. Aukštesnis statusas, žinoma, turi politinių implikacijų, padarinių. Tai nėra koks tai tik tai administracinis pertvarkymas. Aišku, tai yra pirmasis etapas, pirmoji pakopa. Politiniams padariniams atsispindėti prireiks daugiau laiko, bet kalba eina apie santykių su valstybėmis struktūrą tomis valstybėmis, kurios yra kaimynės. Ir ta, iš, ta savoka viskas išskyrus institucijas čia yra labai svarbi. Komisijos pirmininkas Prodis anksčiau kalbėdamas apie Turkijos e, galimą narystę Europos Sąjungoje Jis kalbėjo, kad jeigu ne, nebus, nevyksta narystė ar bus reikalinga įvesti tam tikrą konvergenciją santykiams su Turkija ir kitomis valstybėmis, kurios turi specialiuosius santykius ES. Trečias dalykas. Ar aukštesnio, aukštesnio statuso susitarimas atrodytų yra specifinis Maroko karalystiai. Tačiau tai nėra specifinis dalykas, nes tai yra panašu į santykius su Izraeliu ir rytų partnerystės atveju. Jeigu pažvelgtumėme į dokumentus, pamatytumėme, kad čia santykiai plėtojasi šiek tiek kitaip ir aišku, tai turi pasiekmių. Ir man šiek tiek neramu, kad trūksta tokio aiškaus politinio proceso. Nėra tokio bazinio dokumento, kalbančio apie tikslus ir metodus. Ketvirtas dalykas. Penktasis, sako kalbėtojas. Arabų Magrebų sąjungą. Apskritai, e, pietų, bendradarbiavimas pietuose, tai yra labai aktualus Europos parlamentui klausimas. Ką ES daro šalia Saharos konflikto, kuris yra užšaldytas? Tačiau, ką šalia to dar daro ES? tam, kad vykstų, integ, vyktų integracija, pietinė integracija Magrebo regione. Jeigu pažvelgtumėme į Alžyro ES asociacijos sustarimo darbo atvarkę. Kasmet matome, kad žmonių judė... kalbama apie žmonių judėjimą, bet nekalbama apie Magrebo asociacijos susitarimus. Aš manau, kad e, tokia galimybė yra labai svarbi. Kitas klausimas, ponė Romero minėjo pilietinę visuomenę. Tai yra esminis e, dalykas. Bendrame dokumente dėl aukštesnio statuso būtų įmanoma užtikrinti geresnius santykius su piliečių visuomenė ir vietos valdžios institucijomis, kas irgi yra svarbus veikėjai. Ir aš tik tai pažymėsiu, kad aukštesnio statuso susitarime nieko konkrečiai nėra padaryta dėl pilietinės visuomenės, yra laikomasi status quo ir niekas nedaroma konkrečiai vietos valdžios institucijų atžvilgių. Nėra jokios pridėtinės vertės, bent kol kas. Na ir paskutinis dalykas, mano manimo, yra labai svarbus. Marokas pasirašė aukštesnio statuso susitarimą su šalia jo pridėtų veiksmų planu. Tuo tarpu su Izraeliu 2008 metais buvo pasirašytas proto, protokolas dėl pagrindų susitarimo dėl dalyvavimo Europos agentūrose. Tas dar nėra padaryta Maroko atžvilgiu. Taigi yra visiškai aišku, kad Marokas nėra pirmoji valstybė, su kuria yra taikomi, yra vykdomi privilegiuot, pri, vykdomas privilegiuotas bendradarbiavimas. Taip pat sklando gandai apie tai, kad vyksta labai specifinės dėrybos su Tunisu. Bandoma pasis, pasirašyti gan greitai aukštesnio statuso susitarimą su Tunisu. Ir aš manau, kad reikalinga surasti kažkokius tai mechanizmus, kaip būtų galima atsijėti tą bendrosios pažangos savoką, kad būtų taikoma specifinės e, pažangos e, savoka. Nes labai svarbu, na, pirmiausia, reikalauti, kad būtų įgyventinti Kopenhagos, Briuselio, ar kaip kitaip mes juos pavadintumėme, kriterijai tam, kad būtų pasirašyti tokie sutarimai su bet kuria valstybė. E... Ačiū, ponia profesoriau Martinai, jūs labai tiksliai atsakėte klausimus ir laikėte, laikėtės kalbėjimo laiko reikalavimų. Dabar e, ponas e, Amrani. Like to your, your question. Ačiū labai. Jūs uždavėte daug klausimų susijusių su aukštesniuoju statusu ir su šiaurės ir rytų partnerystę. Taip, tai puikia galimybė Europos Sąjungai, tačiau tai puikia galimybė ir Marokui, kaip pietų valstybei. Mums mes pasiruošę į atverti savo rinkas, mes pasiruošę patys įžengti į naujas rinkas ir Marokas jau labai seniai pareiškė savo ketinimą integruotis. Jei šiandien mes suteikėme Marokui aukštesnį statusą, tai patvirtina, kad Marokas yra daug pasiekęs tiek politinėme dialoge, tiek kaip svarbi partnerė įvairiose srityse, tiek paslaugų, tiek investicijų. Aš galiu pasakyti, kad Marokas puikiai žino, kaip ES veikia ir Marokas labai ryštingai siekia savo tikslų ir nori, kad santykiai tiek su ES, tiek su Pietų Afrikos valstybėmis, atsiprašau, Pietų valstybėmis taptų intensyvesni. Yra daug naujų iššūkių, tame tarpe ir saugumo iššūkių, taikos iššūkių. Savame suprantama, kaiminystės politika yra labai svarbi ir tvirta kaiminystė su Maroku reikš ir didesnį saugumą Europos Sąjungai. Kita vertus, um, ši partnerystė reiškia ir atsiveriančias naujas galimybės jūsų įmonėms, nes globalizacija reiškia rinkų atverimą. Marokas labai aktyviai skinasi kelią į finansų rinkas ir ES įmonėms atsiveria naujos galimybės investuoti ir dirbti pelningai. Buvo užduotas klausimas ar pastaba, kad mes nebūtinai turime būti modeliu kitiems. Tačiau mūsų patirtis gali būti naudinga pietų valstybėms. Aš e, nekalbėsiu apie žmogaus teisės, tiesiog pasakysiu, kad mūsų žmogaus teisų gynimo modelis yra labai svarbus. Mes stengiamės užtikrinti, kad mūsų demokratinės sistemos e, dirbtų uh, veiksmingai ir mes taip pat stengsimės, kad Marokas 21-ame amžyje mus pasivytų, darydamas labai ryštingas plataus užmojo demokratinės reformas. Aš dalinuosi šiomis mintimis su jumis Europos parlamento nariais, todėl kad tikiu mūsų užsibrieštais tikslais ir jų gyvendinimo. Dėl readmisijos susitarimų. Taip, jūs esate visiškai teisus. Šis klausimas yra labai svarbus ir Marokas pastaruosius metus stengiasi pasistumėti į priekį šioje srityje. Tačiau problema čia yra ne su Maroku, o su subsaharos regionu. Mes ypač pastaraisiais metais iki pat šiandien uh, surengėme 13 Maroko ir ES atstovų posėdžių readmisijos klausimai spręsti. Stengiamės, kad readmisijos susitarimas taptų įmanomas. E, taip pat bandėme suderinti ir konkretų grafiką, kada būtų galima pasirašyti šį susitarimą, kad jis būtų ir tinkamai įgyvendinamas. Turiu pabrėžti, kad Marokas nėra tik tranzito valstybė, tai yra valstybė, kurioje, e, kuri tampa ir subsaharos migrantų e, tikslo valstybę. Mes turime atsiklausti savo pilietinės visuomenės Mes, tai yra Maroko karalystė viena, negali atlaikyti to didelio spaudimo iš subsaharos regiono. Mūsų padėtis yra unikali. Mes e, turime stabdyti migracijos, pabrėžiu, nelegalios migracijos srautus, turime bandyti kovoti su nusikalstamais e, tinklais turime skatinti legalią migraciją ir mes tikrai dirbame šioje srityje. Esama labai stiprios politinės valios pasirašyti readmisijos susitarimą. Tiesa, esama tam tikrų um, sunkumų, tačiau sunkumai susiję su garantijomis, kas įrodys, kad migrantai iš Somalio ar kitų valstybių yra tikrai nelegalūs migralai. Noriu pabrėžti, kad vyko 13 dėrybų su ES dėl redmisijos. Taigi mes tikrai žengėme į priekį. Dėl Magrebo, taip, aišku, kad tai yra prioritetas Marokui, mūsų žmonėms, bet to Magrebas yra strateginės svarbos, yra dėl įvairių strateginių sumetimų ir taip toliau, tai yra labai svarbu. Be to, tai ir galimybės labai svarbės atvertų. Aš nenoriu atsakomybės primesti vienai ar kitai valstybei, tarkim, dėl Magrebo problemų. Tačiau, pavyzdžiui, su Alžyru e, siena uždaryta tiek daug metų jau ir nėra uh, noro, nėra akivaizdaus kaimynų noro iš Magrebo pusės kažką tai daryti. Mes šiandien kalbame apie sustiprintus santykius es, bet su Magrebo aš galiu pasakyti, kad tai yra labai svarbus mūsų poreikis. Ir Europai tai taip pat būtų labai svarbu, naudinga turėti um, su labiau struktūrizuotų blokų ryšius. Tačiau Magrebas nerodo jokių norų. O mum tai būtų prioritetas, mūsų vyriausybė tikrai. Marokas yra pasiryžęs ir tikrai deda pastangas užtikrinti, kad bendradarbiavimas tarp Magrebo ir ES įgautų kokį retesnį pavydalą ir su um, Magrabo arabų pusė mes tengiamės kažką tai užmėgsti ryšius, bet tikrai to suinteresuotumo visiškai nėra, nėra to noro dirbti, kad būtų sukurtas reikiam, reikiamas pasitikėjimas. Iš Magrebo pusės um, tikrai nėra jokio to noro, bet Marokas labai stengiasi. Taip, taip, taip. Atsiprašau, taip, aš pasistengsiu, ispaniškai dabar kalbėsiu. Nenorėjau čia kalbėti tą temą, nes turime kalbėti apie sustiprinto bendradarbiavimo santykius. Tačiau jūs iškelėte labai jautrų tokį klausimą. Ir visų pirma, noriu pasakyti, kad dėl žmogaus teisų Čia tikrai Marokas jokių kažkokių tai kompleksų neturi demokratizacijos klausimais. Mes esame vienintelė regiono valstybė, kuri yra, kur yra visuomenė paremta žmogaus teisų gerbimu. Ir mes esame pasiryžę analizuoti visas problemas sėtinas su žmogaus teisėmis. Tačiau, jeigu kalbame apie Maroko Saharos regioną, tai čia tikrai sudėtinga apie tai kalbėti. jungtinių tautų e, specialaus pasiuntinio mm, tarnybos e, pastangomis siekiama mm, kažkaip organizuoti antrą neformalų susitikimą tam, kad būtų galima sustiprinti, stabilizuoti, tarkim, kažkiek mm, tas dėrybas. Tačiau kita pusė iš esmės tik tai uh, eskaluoja situaciją ir tik tai mm, kenkia pastangom kažkaip atkurti tą dėrybinį procesą, kurį mes įsisiekėme kažkaip tai užtikrinti, užmėgsti. Taigi iš esmės dabar reikia kalbėti apie Saharos problemas ir visas galimas priemonės jas spręsti ir Marokas tikrai yra labai pasiryžęs prisidėti prie tų procesų. Nenorėjau apie tą klausimą kalbėti, tačiau jūs paprašėte. iš esmės, jeigu yra kaž, kokie kažkokios kelionės, jos dažniausiai būna ne dėl šeiminių priežasčių, o dėl tam tikrų politinių priežasčių. Bet galiu pasakyti, kad Marokas tikrai, tikrai ne, ne, nemato kažkokių tai čia kliūčių užtikrinti žmogaus teisų demokratizacijos procesus. Tačiau su Alžyru, pavyzdžiui, su ministru Alžyro bandėm kalbėti tais klausimais, jokio atsakymo. Uh, dėl Tinduf reikalo. Grazie signor segretario generale, raccomando al capo delegazione della Commissione. Ačiū labai. Pone generalinė sekretorių, noriu paprašyti pono Landabūro kalbėti kuo trumpiau, nes e, mes laukiame ministro ir mums liko labai nedaug laiko. Noriu pabandyti atsakyti poniai Flotrai paskutinį klausimą labai trumpai dėl kriterijų. Ar valst, kaip nuspręsti, ar valstybės situacija jau yra demokratinė, ar yra pakankamai tos demokratijos prisijungimui. Ne, Kopenhagos kriterijų to nėra. Ir čia tas pat, jeigu kalbama apie sustiprinto bendarbiavimo statuso suteikimą, tai čia yra sprendimas priimamas kiekvienu atveju atskirai. Kitas klausimas dėl to, ką parlamentas galėtų padaryti, tarkim, dėl dėrybų, kad būtų galima tą statusą pakilėti į aukštesnį sustiprinto bendarbiavimo statusą gerbėmi parlamentarai. Galiu priminti, kad yra um, atitinkami dokumentai, yra kaiminystės politika, yra metinės ataskaitos. Uh, dėl asociacijos statuso, dėl kaimynystės politikos įgyvenimo. Ir tikrai visa informacija gali būti pateikta. Kita pirmadienį bus labai svarbus sutikimas, bus asociacijos su, su Maroku sutarimo rėmose rengiamas posėdis, sutikimas, kuriame bus galima įvertinti, kas per pirmuosius to sustiprinto bendradarbiavimo statuso metus yra nuveikta. Ir tikrai bus labai konkrečiai su parlamentarais aptarimi šie klausimai, galima ir dvišalių pagrindų juos išanalizuoti. Tikrai viskas yra daroma labai skaidriai ir tikrai jeigu kokiu tai pageidavimu turima, tai tikrai galima imtis iniciatyvos ir, ir tikrai vis, visa informacija bus suteikta. Aš, kai jaunesnis buvau, buvau parlamentaras ir tikrai puikiai žinau, ką reiškia informacija parlamentui, ką reiškia parlamentinė analizė ir taip toliau. Tai yra labai svarbu. Dabar dėl um, dėl statuso, ar tai yra modelis. Ne, tai yra politinė tam tikra pratirtis. Na taip, aišku, aš suprantu, kad o, akademikai jie norėtų kažkaip tai globaliai viską vertinti, analizuoti, aš viską suprantu, aišku, tačiau noriu pasakyti, kad su pirmininku prožiu, kai pradėjome e, tą, kai, kai e, buvo iškelta ta iniciatyva dėl kaimynystės politikos, e, dėl valstybių prisijungimo prie to, na, reikia pasakyti taip, kad tiesiog kelią mes savo tiesėmės juo jau ir beidami, tai yra dirbdami ir mokydami mokėmės dėl demokratinių kriterijų ir dėl kitų kriterijų, tai tas pats yra pasakytina. Tačiau bendradarb... sustiprinto bendradarbiavimo statusas būtent yra susijęs su Maroko situacija, su jo noru turėti aiškę suartėjimo su ES strategiją. Ir aš, na, nesakyčiau, kad čia kažkoks tai uh, E, vieningas modelis. Ne, tai yra unikali politinė patirtis, kuri yra tokia, kokia jin yra, siekiant kaip galima didesnio Maroko ir ES suartėjimo, būtent šių dviejų pusių suartėjimo. Mes tikrai neieškome kažkur tai visur nuoseklumo, aiškumo, nes, na, vienas dalykas Marokas, toliau Libija ir taip toliau ir taip toliau. Vidužėmė jūros regione politika yra kokia yra. Susitarimas sprendimai, kurie neveikia. Toliau su kiekviena, tai, tai, tai yra Europos kaimnystės politika. Paskui yra, aišku, dvišaliai santykiai, kaip jie veikia, matome. Na, ne, problema yra ta, kad, tarkim, jeigu neveikia. A, e, tos priemonės su jūsų bendrai su visų regionu, tai trukdo Marokui žengti į priekį. Tai mes galvojame, kad reikia aiškiai tai apibriežti dėl Magrebo sąjungos. Tai yra labai svarbus dalykas. Aš noriu priminti parlamentarams, kad um, Europos komisija prieš dviejus metus pateikė komunikatą dėl situacijos Magrebe, dėl plėtotės galimybių ten. Anksčiau pirmininkačios valstybės nenorėjo į darbo tvarkę įtraukti mm, tų klausimų Tačiau komisija tikrai labai nori įtraukti įvairias asociuotas šalis į bendrą procesą, tai ir Magrebo valstybės, bet yra tam tikrų kliučių, kurios, tarkim, trukdo šiem procesam judėti į priekį. Dėl saugumo. Dėl energetikos, atsiprašau, dėl um, e, energetikos saugumo, apsirūpinimo energiją, dėl Maroko indėlio čia, aišku, labai svarbu yra mažinti suvartojimą, sudaryti palankesnę aplinką atsinaujančių šaltinių panaudojimui, užsitikrinti įvairesnius šaltinius. Turime finansinės priemonės apie, 40, e, apie 80 milijonų eurų. Tai yra um, pagalba skirta būtent šiai sričiai. Ir čia Europa galėtų gauti uh, Um, energijos tiekimą iš Maroko. Buvo dar iškeltas ir žmogaus teisų klausimas. Marokė, kaip Europos komisija galvoja, yra labai svarbu būtent, kad vyriausybė užtikrintų žmogaus teisų gerbimą. Yra ES ambasadoriai, jie palaiko reguliarius ryšius su valdžios atstovais, yra stebima situacija Maroke ir šiuo pagrindu galima užduoti klausimus, prašyti platesnio paaiškinimo iš Maroko valdžios. Europos bendrijų biudžetas taip pat skiria pagalbos nevyriausybinio organizacijų veiklai, ypač žmogaus teisų srityje. Ir atstovaujamosios demokratijos rėmimo srityje. dėl finansavimo. Na, reikia pasakyti, kad mes stebime žmogaus teisų situaciją. Galite atvykti pas mus, pamatysite, ką mes darome žmogaus teisų srityje. Žinote, jog šis klausimas yra labai svarbi ES užsienio politikos dalis ir Maroko valdžia puikiai tai supranta, nes yra nuolat um, keliami tie klausimai susijęs su žmogaus teisėmis Marokoje. Dažnai netgi Maroko valdžia kad per, galvoja, kad per daug tų klausimų. Dabar dėl Saharos regiono. Taip, iš tikrųjų yra jungtinių tautų dedamos didelės pastangos generalinis sekretorius ir jo specialusis pasiuntinys labai aktyviai dalyvauja užtikrinant taiką tame regione. Ir štai dabar yra atstovai mano biure, aš esu Briuselėje, o mano biure yra Saharos atstovai, kalbama Saharos klausimais siekiama sprendimų pagal jungtinių tautų gairias. Mes būtent tokį variantą remiame. Tai tiek, pirmininkė. Signor Landabūro, konkludė. Dėkoju, ponui Landabūru. Pabaigai apibendrinimui aš žodį suteiksiu ponui Panseri, kuris yra delegacijos su Magrebo valstybėmis ir Arabų Magrebo sąjunga vadovas. Kadangi Egipto užsienio reikalų ministras yra jau atvykęs, aš pasistengsiu kalbėti labai trumpai ir pirmiausia norėčiau padėkoti užsienio reikalų komitetui ir jo pirmininkui užsiteiktą mums galimybę. Mes aptarėme šio dokumento novatoriškumą su trimis svečiais atvykusiais į mūsų klausimus, o aš norėčiau susitelti ties vienu dokumento aspektu. Galiausiai tampa įmanomu, įmanoma sukurti, įkurti jungtinį parlamentinį komitetą. Žinau, kad šiandien laiko turime nedaug, bet ateityje atsivers galimybės kalbėtis atvirai ir ilgai parlamentinėme komitete apie tuos dalykus, apie kuriuos kalbėjomės ir šiandieną stebėti aukštesnį Maroko statusą. Marokas yra nuosaiki valstybė ir toks aukštesnis statusas rodo, kad mūsų įsipareigojimai kaiminystės užsienio politikoje iš tiesų atsiperka, stiprinant santykius su ES. Ši valstybė priartėja prie ES tiek ekonominė, tiek socialinė prasme. Apie tai vis šiandieną buvo daug kalbėta, o aš norėčiau paminėti du aspektus, generalinis sekretorius, ministerijos generalinis sekretorius akcentavo, kad Maroko karalystė turi artimą bendradarbiavimo mechanizmą su Junktinių tautų žmogaus teisų taryba ir Europos sąjunga. Ir yra teigiama, kad tam tikrai įsipareigojimai egzistuoja. Tačiau aš norėčiau priminti, kad žmogaus teisės laisvės yra labai svarbu mums, ypatingai dabar, kai įsigalioja Lisabono sutartis. Taigi būtų labai naudinga plėtojant tą statusą, surasti vietos žmogaus teisėms. Ta būtų galima padaryti dviejais būdais. Pirmiausia, užtikrinti tam tikrą stebėsenos politiką ir stebėti, kaip klostosi įvykiai, numatyti specialų skyrių. Būtent toks mano būtų prašymas, pageidavimas. Taip pat galėtumėme informuoti pilietinę visuomenę, jos organizacijas. Neturime bijoti debatų, diskusijų, dialogo, turime stiprinti santykius. Ir į tai įeina ir tam tikrų sąlygų sukūrimas tam, kad ekonominė ir socialinė integracija vyktų aktyviau, taip pat demokratinė tų valstybių integracija būtų aktyvesnė. Taigi labai svarbu yra dirbti šią linkmę. Ir aš tikiuosi, kad visi Junktinio parlamentinio komiteto nariai prisidės prie to, kad šių tikslų būtų įmanoma pasiekti kuo galima greičiau. profesorius Martinas kalbėjo apie tam tikrus netitikimus, skirtumas valst... įvairioms valstybėms siekiant to aukščiausiojo statuso, aukštesnio statuso. Taigi išspręskime ta, tas problemas. Pirmininkas, dėkoju svečiams, dėkoju delegacijos pirmininkui, iš tiesų klausimai buvo labai įdomus, bet dabar turime perėti prie kito darbo tvarkės punkto, bet prieš tai dar kelios minutės tiesiog susiorientuoti salėje mūsų svečiams. Colleghi, per favore, se prendete posto, possiamo iniziare con. Eh, Kviečiu visus kolegas susėsti. Šiek tiek vėluojame. Mūsų laukia diskusijos su užsienio reikalų ministru. Ministras yra atvykęs iš Egipto, ponas Geitas. Taigi, kol jūs sėdatės į vietas, norėčiau, kad patvirtintumėme pro, darbo tvarkės projektą. Maryčia Skalka, e, keisimės, e, Maryčia Šakė, e, keitimasis nuomonėmis su atkauk delegacijos kelionė į Kosovą rezultatus nevyks šiandieną, nes trūksta laiko. O mums dar reikia pravesti išplėstinį biuro posėdį ir pasikalbėti su vyriausiaje įgaliotinė. Tai nėra klausimai, tai keitimasis nuomonėmis su vyriausiaje įgaliotinė, ES vyriausiaje įgaliotinė užsienio reikalams. Taigi dabar galime pradėti keistis nuomonėmis ir norėčiau pasveikinti užsienio reikalų ministrą. Šis komitetas ir delegacija santykiams su Mašreko valstybėmis sveikina jūs atvykusius į mūsų posėdį. Keletą žodžių įžangai. Šiandien minime vienerių metų sukakti po paskutiniojo jūsų apsilankimo Europos parlamente, tai nėra vien tik tai simbolinis dalykas, tai yra ir svarbus dalykas. Faktas rodantis, kad mes ir jūs skiriame daug dėmesio mūsų santykiams ir esame dėryb, dėrybininkai artimuosiuose rytuose. Mes labai artimai stebėme poslinkius jūsų regione, jūsų valstybėje. Dėl šios priežasties šis komitetas mano, kad reikia iš naujo įsteigti artimųjų rytų darbo grupę, kuriai pirmininkautų Hans-Gert Potteringas, mūsų ankstesnis parlamento pirmininkas. Ir norėtumėme jūsų nuomonės išklausyti apie taikos procesą. Ir jūsų valstybės vaidmenį, valstybės tarpininkaujančios e, šiame procese vaidmenį. <clears throat> Yra daug neiškumų dėl artimųjų rytų. Mahmudas Abbasas, Palestinos prezidentas, dėrėjosi labai subalansuotai, išlaikant tam tikrą pusiausvyrą ir jis nusprendė nedalyvauti kitose rinkimuose. Tiksliai nežinome, kuomet įvyks tie rinkimai, buvo paskelbtas moratoriumas dėl Izraelio gyven, gyvenviečių, tai yra sveikintinas dalykas, tačiau ta situacija, na, šiek tiek aptemdo tai, kad yra laikinas susitarimas, tai yra laikinas procesas. Ir į tą procesą nėra įtraukta rytų Jeruzalė. Taip pat konfliktų sprendimą, sukuriant dvi suverenės valstybės, yra na, vienintelis mums rimtinas būdas ir tai yra mūsų viduržėmio jūros regiono partnerystės politikos dalis. Jūsų valstybė bendra pirmininkauja viduržėmio jūros regiono sąjungai. Ir būtent ir dėl šios priežasties mes paprašysime jūsų, ponė ministrė, pakomentuoti daugia šalių santykių statusą artimuosiuose rytuose. Taigi, nedelsdamas, aš jums dabar ir suteiksiu žodį. Prašau kalbėti tiek, kiek jūs na, norite, jums kalbėjimo laikas nėra ribojamas, o po to suteiksime e, žodį parlamentarams. Jei užduosiu jums klausimus, jūs e, po to turėsite juos atsakyti. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų puikia galimybė man atvykti praėjus 12 mėnesių dar kartą ir kreiptis į šį garbingą komitetą. Tai rodo, kad mano valstybė Egiptas yra labai pasiryžusi išlaikyti santykius ir sustiprinti santykius ryšius su Europos parlamentu. Taip pat turiu pasakyti, kad esu iš regiono, na, nenorėčiau sakyti, kad tai yra neramus regionas, regionas, kuris sutarė su sunkumais, problemomis. Tai galbūt yra tiesiog regionas, kuris bando išspręsti problemas, susidurti su jomis akis į akį. Kaip jūs teisingai akcentavote, artimųjų rytų problema, Palestinos, Izraelio ginčas ar arabų, izraeliečių ginčas Tai yra viena problemų, kuri E, neramina mūsų regioną, bet yra taip pat ir kitų problemų, pavyzdžiui, Sudano valstybė, kuri vėlgi yra gan problematiška, situacija yra gan sudėtinga, išgyvena ši valstybė jautrų laikotarpį, taip pat yra Afrikos kišulys. Taigi problemų yra nemažai, Somalis, taip pat piratavimo problemos ir ten kylančios grėsmės. Viduržėmio jūros regiono valstybių sąjunga buvo pradėta Paryžiuje, įsteigta Paryžiuje 2008 m. Liepos mėnesį. Po to ji, na, nebuvo pakankamai aktyvi, šakiniai ministrų susitikimai vyksta, tačiau vis tiek mums trūksta sekretoriato tai sąjungai, sekretoriato, kuris galėtų šiek tiek lengviau leisti mums įgyvendinti pasiektus susitarimus. Taigi, tai yra regionas, kuris yra labai reikšmingas, užtikrinant, siekiant užtikrinti stabilumą pasaulyje, kadangi 60 procentų pasaulio energijos, energijos pasaulyje būtent ir glūdi šioje Persijos, Persijos įlankos šiame regione, arabų įlankos regione pusęsalio regione. Ir taip pat matome, kad vyrauja įtampa tarp Irano ir vakarų valstybių. Šiandien gal net nesakyčiau vakarų valstybės, bet P5 valstybės, tai yra saugumo tarybos nuolatinės narės. Taigi, kalba eina apie regioną, kuriam reikia skirti tikrai nemažai dėmesio. Regioną, kuris nori plėtotis, nori atsiverti pasauliui, tačiau yra ir apribotas dėl tų problemų, kurios neramina to regiono žmonės. Na, aš mielai atsakysiu į visus klausimus, kuriuos jūs, mėly kolegos, turėtumėte. Uh, man, ar tie, tie klausimai būtų susiję su dialogu su Palestina, Palestina e, Palestinos e, Izraelio dėrybomis, Sudano, e, sąjung, Sudano ar Viduržėmio jūros regiono sąjunga. Aš mielai atsakysiu į visus jūsų klausimus. Dėkoju. Grazie, signor Ministro. Eh, do la parola alla collega Marisa. Ačiū labai. Pone Marija Matiza. Ji yra Mašreko delegacijos pirmininkė. Žodis Jums. E eh, Ačiū Jums labai. Kaip jau buvo paminėta, aš atstovauju delegaciją Lisabonoje. Šiandien yra ypatinga diena, nes įsigalioja Lisabono sutartis. Aš noriu padėkoti, ponė pirmininkė, už jūsų įžanginį žodį. Kalbėsiu trumpai. Jūsų įžanga parodė, kad reikia detaliai išanalizuoti naujus iššūkius, su, kuriuo, su kuriais susiduria šis regionas. Kalbu tiek apie ekonominius, tiek apie, apie politinius iššūkius. Uh, Europos parlamento ir Egipto valdžios atstovų santykiai paremti reguliariais e, vizitais. Reguliariai lankėsi tiek parlamento atstovai Egipte, tiek Egipto atstovai Europos parlamente. Pavyzdžiui, paskutinis mūsų susitikimas vyko Kairė ir Aleksandrijoje. Tai atsispindi ir parengtame pranešime kuris e, yra išdalinta šiame posėdėje. Aš nežinau, ar dabar tinkamas laikas kalbėti apie konkrečias e, veiksmų plano detalės, kuris yra suderintas su Egipto valdžia. Manau, pirmiausia, galbūt reikėtų pasinaudoti galimybę parlamento nariams užduoti klausimus. E, noriu pabrėžti, kad vyksta labai gilus dialogas visais įdomiais klausimais. Siamo allora il dibattito, ha chiesto la parola il collega Salafranca che ha facoltà di intervento, pregherei di stare nei due minuti per cortesia. Gracias, señor presidente. Señor ministro. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pone ministrė, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Mes labai vertiname jūsų pasirengimą keistis nuomonėmis su mūsų parlamento Mašreko delegacijos atstovais ir su parlamento nariais. Ankstesnysis parlamento pirmininkas lankėsi jūsų valstybėje, bet to mes galime pasidžiaugti ir labai turtingą istoriją su uh, Egiptu. ES pirmoji pasirašė bendradarbiavimo priekybos rytyje sutartis su Egiptu. Norėčiau paklausti, kaip Jūs vertinate naujosios Amerikos vyriausybės vaidmenį tarptautinėje lygmenyje? Strasbūrė e, vykusios darbo grupės posėdėje mes šį klausimą aptarėme su ponu Pöteringu. Kitas klausimas, kaip jūs vertinate artimųjų rytų konfliktą ir kodėl pradėti dėrybas su artimųjų rytų valstybėmis yra taip sunku. Taip pat būtų įdomu sužinoti, kaip jūs vertinate ateities perspektyvą kaip plėtosis Palestinos konfliktas. Taip pat būtų įdomu sužinoti, kaip ekonominė krizė veikia jūsų valstybę. Ar kitas klausimas, ar jūs pasirengęs laikytis tarptautinio baudžiamojo tribunolo reikalavimo? Ačiū labai, ponė Salafranka, ir už tai, kad kalbėjote trumpai, kolega Gelstavar. Eh, eh, Pone ministre, Jūs užsiminėte apie viduržėmio regiono valstybių sąjungą. Taip pat kalbėjote apie tai, kad galime pastebėti tam tikrą nuobodį tarp šios sąjungos valstybių. Ar yra taip, kad mes atsidūrėme akligatvyje? projektas Sąjunga viduržėmio regiono valstybių labui būtų tinkamas žingsnis pažangos linkme. Toks žingsnis būtų reikalingas ir puikiai suvokiamas stiprinant kaiminystės politiką viduržėmio jūros regione. Prezidentas Sarkozy kalbėjo apie tai, kad dėrybos yra dar tik planavimo stadijoje. Kalbant apie Izraelio, Palestinos ir Arabų konfliktą, čia reikėtų akcentuoti e, tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. Tačiau vėlgi Barcelonos procese tarptautinis bendradarbiavimas nebūtinai yra pageidaujamas. Jūs kalbėjote ir apie ministrų konferencijas e, Stambulę, e, tačiau aš galvoju, kad visoms partnerystėms yra reikalingas naujas postumis, galbūt naujas požiūris. Pone ministra, gal jūs galėtumėte įvertinti šią padėtį? Taip pat iškyla klausimas, kokie santykiai turėtų ženklinti ES pastangas išspręsti artimų rytų konfliktą ir stiprinti viduržemio regiono valstybių partnerystę. Ar būtų geriau stengtis šį konfliktą išspręsti tiesiog nieko nedarant arba galbūt numatant tam tikras paskatas? Minutį. Ačiū labai, ponė Obijoli, kolega Neits. Dvi minutės. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponė ministrė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau tarti keletą žodžių apie Palestinos krizę. Viena vertus mes turime valdžios poziciją Jordanijoje, e, kita vertus yra ir kita pusė, kuri visiškai, pavyzdžiui, Gazos regione visiškai nenori e, jokio susitaikymo. Ar galėtumėte pasakyti, kad e, jūs išvelgėte bent kokią susitaikymo perspektyvą? Jei galiu tas pusės įvertinti kaip stovyklas, tai ar galima taip sakyti, kad Palestinos stovykla visiškai nesistengia išspręsti konflikto taikiai. Priešingai, Palestinos stovykla netgi aštrina konfliktą. Nenoriu būti ciniška, tačiau iškyla klausimas, kam naudinga tokia situacija, kad Palestinos valdžia viena vertus visiškai nesistengia susikalbėti ir nesusidara net dėl mažiausio standarto. Ačiū, ponė Neits. Kolega Poerta. Dvi minutės. E, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor e, ministro. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju užsienio reikalų ministrui už tai, kad atėjote į mūsų posėdį. Noriu užduoti jums du visai trumpus klausimus. Visų pirma, kaip Egiptas vertina nesiniai Šveicarijoje įvykusio referendumo rezultatus dėl minaretų. Ar Egipto kopteikų mažuma nerim, Koptų mažuma nerimauja dėl to, mm, taip pat dėl Izraelio ir Palestinos konflikto, ką galvojate, ES nesima jokių iniciatyvų, kad šalis vėl susijęstų prie dėrybų stalo. Egiptas yra privilegijuota es partnerė. Taigi noriu paklausti, ne ką Egiptas yra padaręs, kad būtų rastas aiškus sprendimas, o ką Egiptas yra padaręs santykiuose su ES, kad ES galėtų suvaidinti aiškesnį vaidmenį, užtikrinant palestiniečių žmonių teisę į gyvybingą, aiškę valstybę. Ponas Patrigas. Eine... Ačiū labai, ponė pirmininkė. Man didelis džiaugsmas, kad ponas Egipto Arabų Respublikos užsienio reikalų ministras e, vėl vieši čia, Europos parlamente. Turiu pasakyti, kad e, dėrybos su Egiptu parodė, kad Egiptas labai stengiasi išspręsti konfliktą artimuosiuose rytuose. Norėčiau tarti keletą žodžių apie Egiptą ir Palestiną ir jų santykius. Manau, kad mes Europoje tikrai neleisime, kad Izraelio saugumui iškiltų bent mažiausia grėsmė. Iš Irano prezidento klausydami, kaip jis neigia holokaustą arba kvestionuoja tarptautinės bendruomenės poziciją, kelia nerimą. Turiu pridurti, kad mums yra visiškai nepriimtina, kad Izraelis ir toliau plečia gyvenvietės rytų Jeruzalėje ir Palestinoje o jungtinės tautos visiškai nesikiša. Niekada nebus taikos šiame regione, jei Izraelis negerbs palestiniečių teisių ir garbės. Mano klausimas jums, ar jūs nemanote, kad atėjo laikas, kad ir jungtinės tautos įsiterptų į šį procesą ir neleistų kurti naujų gyvenviečių Izraeliui Palestinoje. Ačiū ponui Peteringui. Pasmuins dvi minutėm. Eh, gracias, prezidente. Atsiprašau, ponia Muins. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti užsienio reikalų ministrui už tai, kad atvyko į šį susitikimą. Aš pritarčiau pritarčiau kolegų išsakytam nerimui dėl ryšių su Viduržėmė jūros regionu. Egiptas pirmininkauja šiai struktūrai ir aš norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate. Tai Egiptas taip pat norėtų pagilinti ryšius su ES mokslo tyrimų, technologijų plėtros, demokratijos stiprinimo, priekybos sritise. Ar tai rodo pažangą, ar yra kažkokiu tai perspektyvų, kad Egiptas mm, galėtų irgi savo santykius pakilyti aukštesnę plotmę, į sustiprintą bendradarbiavimo statusą, kaip kad, pavyzdžiui, girdėjome tik apie Maroką. Vaigol. Ačiū, ponė Minis. Vaigel. Spoštovani gospod minister, eh, neenotnost palestincev. Gerbiamas ministre, tai, kad trūksta vienybės tarp palestiniečių, yra yra mus labai neraminantis klausimas. Kartais atrodo, kad tos vienybės trūkumas yra tarsi uždanga, už kurios lepiasi labai įvairi politika, kurią iš esmės formuoja Izraelio pusė. Tai yra tokia politika, kur viskas jau yra iš anksto nuspręsta, fete komply. Kaip Jūs, ministrė, apibūdintumėte ES vaidmenį, ES parlamento vaidmenį? Nuo šiandien įsigaliojo Lisabono sutartis, tad mes turėsime daugiau galių ateityje įvairiose procesuose. Norėčiau pasiteirauti, apie ką dabar Izraelis ir Egiptas kalbasi taikos proceso kontekste. Ačiū, ponai Vegel. Panas Kėlam. Mr. Minister. Ačiū. Ministrė, labai vertinu Egipto vaidmenį užtikrinant stabilumą viduržėmio jūros regione. Taip pat sveikinu Egipto uh, pastangas, diplomatinės pastangas užtikrinti, kad būtų pasiekta realistiškų tikslų Izraelio-Palestinos konflikte. Mes visi nerimaujame dėl situacijos gazoje ir jos izolacijos nuo aplinkinių teritorijų. Egiptas turi bent vieną pereimo punktą e, į, e, į gazą ir e, gal aš klystu, galėtumėt gal patikslinti jau porą metų tai taip yra. Kaip Egiptas galėtų prisidėti prie humanitarnės situacijos švelnimo gazoje ir prie gazos ruožo izolacijos nuo išorinio pasaulio mažinimo? Ačiū. Ačiū, ponai Keliam. Ponas Rūčiak. Thank you, Chairman. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas ministrė, noriu jūsų paklausti apie Afganistaną. Amerikos prezidentas greitai paskelbs tikriausiai, kad, daug, kad bus daugiau um, pajėgų. Mūsų britų kolegos taip pat gal 500 daugiau karių siūs. Ką Jūs galvojate apie tą regioną, apie Afganistaną, Pakistaną, kokia turėtų būti strategija taikoma, ar mm, sustiprintos karinės pajėgos yra didesni jų skaičiai, išspręstos tas problemas, ar tai yra tinkama vidutinės rūkmės strategija, kokia turėtų būti pasitraukimo strategija. Ačiū. Dėkoju ponui Rūčiakui. Pone Pervenova. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė ministrė. Aš norėčiau paklausti dviejų klausimų, kalbant apie pagrindinį regiono veikėją - Iraną. Dažnai pasitaiko atvejų, kai laivai e, pakrauti Irano ginklais yra siunčiami Hezbollah. Prieš keletą savaičių Irano ambasadorius paneigė šią informaciją ir teigė, kad tai yra neteisingi pranešimai. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Antrasis klausimas yra dėl neseniai paskelbto Irano pareigūnų pareiškimo dėl planų e, brandolinės energetikos srityje arba brandolinio ginklo srityje. Kaip Jūs vertinate tuos jų pareiškimus? Ačiū. Ponas Goltieri, dvi minutės. Ačiū. Ministre, jūs minėjote Afrikos kyšulį ir Somalį, tą regioną, kur ES turi labai konkrečių siekių, yra vykdoma Atalantos misija. Ir tai, tai misijai pritarė parlamentas ir taip pat kalbama apie tai, kad reikia kovoti su piratavimo priežastimis. Europos Sąjunga, Somalija turi e, įvykdyti savo misiją. Na ir kaip Jūs vertinate džibučio procesą? kiek jis yra pasiekęs ir koks būtų ES ir Afrikos Sąjungos vaidmuo, ne tik, kad paremti perinamojo laikotarpio vyriausybę, bet taip pat bandyti surasti regioninį sprendimą Somalio krizę išspręsti. Dėkoju ponui Gualtieri ir paskutinis kalbėtojas, sako pirmininkas. Ponas Takula, dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti ministro Štaiko. Egiptas vaidina labai svarbų vaidmenį dėrybose dėl taikos artimuosiuose rytuose. Ir mes Europos parlamente turėjome nemažai klausimų. Aš susitikau su Gali Solid tėvu du kartus. Ką Egiptas galėtų padaryti, kad Hamasas būtų įpareigotas paleisti šį Izraelio kareivį. Tai yra labai svarbi problema, turint omenyje situaciją artimuosiuose rytuose. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų pagalbos, kad jūs imtumėtės lyderio vaidmens, kadangi Egiptas tikrai čia galėtų duoti neblogą pavyzdį. Dėkoju. Ačiū ponui Takulai. Taigi, ponė ministrė, dabar žodis vėl suteikiamas jums. Išklausėte visą eilę klausimų, į kuriuos dabar turėsite atsakyti ir mes labai susidomėję išklausysime jūsų atsakymų. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar visi ir visus, į visus tuos klausimus turiu atsakyti? Nes jeigu į visus, tuomet man teks kalbėti iki vidurnakčio, jeigu jūs nieko prieš. Pabandysiu atsakyti į pirmąjį klausimą. Būtent kokia yra mūsų nuomonė, koks yra mūsų santykis su naujaja Amerikos administracija, kalbant apie dėrybų pradžią, pradėjimą. Turiu pasakyti, kad Amerikos administracija rodo daug geros valios, kad būtų kažkas daroma. ketvirtadienį. Ta ketvirtadienį, kai buvo paskirtas e, Obama ir pradėjo darbą Baltuosiuose rūmuose, jisai senatorių Džordžą Mitchellą paskyrė specialiuoju įgaliotiniu. Senatorius nuolatos atvykdavo pas mus, tačiau mes manome, kad administracija daugiausia dėmesio skiria tam, kad būtų išjudintas procesas, kad būtų užtikrinamas tam tikras supratimas tarp Amerikos ir Izraelio, kad būtų reikalaujama, jog Izraelis užšaldytų gyvenviečių statymą, įskaitant ir rytų Jeruzalę. Taip pat mainais už tai arabų valstybės šalys, kurios neturi santykių, šiandieną pradėtų kurti tuos santykius su Izraeliu, bent jau žengtų žingsnius Izraelio link. Ir mūsų pozicija Egipte, jeigu bandytume problemą spręsti iš šio kampo, mes jūs paremtumėme šiame darbe ir jums padėtumėme. Tačiau Egipto pozicija visuomet buvo tokia, reikia žiūrėti, kokie bus rezultatai. Pažiūrėkime, kaip JAV, ES, Rusijos federacija ir jungtinės tautos kvartetas, kaip visi jūs sugebėsite, kaip jūs bandysime, bandysite suvokti tą gyvenvietės savoką ir kokie bus tie proceso rezultatai. Taigi pirmiausia, reikia susitelkti ties Palestinos valstybės sienas. Jeigu pritarime tam, kad būtų sukurta Palestinos valstybė, tiesiog susitarkime iš karto, iš karto. Dėl to, kur bus tos valstybės sienos. Per pastaruosius keletą mėnesių vyko diskusijos apie Izraelį, apie kontrolę okupuotose teritorijose 76 67 metais. Tačiau tos teritorijos turi būti vienodos pagal dydį toms teritorijoms, kurios buvo okupuotos 67 metų birželį. Tai reiškia, kad palestiniečiai atiduoda 6, atidavė, atiduoda 6 1260 kvadratinių kilometrų teritoriją o Izraelis tuo met mainais leidžia palestiniečiams kontroliuoti lygiai tokią pačią teritoriją. Jeigu taip įvyktų, tuomet nesvarbu, kas būtų tų sienų viduje, Izraelio teritorijoje, tai kas būtų Izraelio teritorijoje, būtų izraeliečiams, kas Palestinos teritorijoje, palestiniečiams. Tai būtų lengviausias problemos sprendimo būdas. Dabar šiandieną Izraelio premjeras yra šiai dienai pasakęs, kad Izraelis yra pasirengęs taikyti moratoriumą vakarų krante. Deja, jis įvardė judėją Samariją. Tačiau jeigu teigiame judėją Samariją, tai nėra, nepripažįstame, kad tai yra Palestinos teritorija. Ir toks požiūris, mano manimu, yra labai pavojingas reikia pasakyti, kad nestatysime gyvenviečių vakarų, banke, e, vakarų krante, kadangi tai yra tos teritorijos, kurios turi būti sugražintos Palestinai. Tačiau jeigu pavadintume judėją Samariją, tuomet kaip palestiniečiams perduosite savo teritoriją, kuri nėra jūsų teritorija. Tai yra viena problema. Dar kai ką pastebėjome. Izraelio, Izraelio premjeras teigia, kad Jeruzalė yra suvereni Izraelio sostinė. Ir Izraelis aneksavo rytų Jeruzalę 67 metais ir dėl jos dėrėtis neįmanoma. Jeigu palestiniečiai sutiktų dėrėtis tokiu pagrindu, tuomet jie savo pakenkia, kadangi rytų Jeruzalę, tai yra arabiška, palestinietiška Jeruzalė, kuri lieka Izraeliui. Joks arabų, vado, arabų pasaulio vadovas ne, nepritartų tokiam pareiškimui. Taigi man įdomu, kodėl premjeras tokį pasiūlymą pateikė palestiniečiams. Taigi dabar viskas yra sąstingyje. Uždėtas blokas, nėra jokio taikų, taikos proceso, nėra jokių taikos pastangų, viskas stagnuoja. Ir jūs galite paklausti, o kaip, kokia išeitis yra įmanoma. Na ir aš kaip užsienio reikalų ministras, Egipto užsienio reikalų ministras, pasakysiu, kad mano nuomonė išeitis yra štai kokia. Viena galimybė būtų, kad svarbus veikėjai ES, JAV, Rusija nuspręstų, kad gyvenviečių parametrai turi būti aiškiai išdėstyti pareiškime, kurį padarytų kvartetas ir kuriam pritartų saugumo taryba. Na ir aš nesakau, kad tai būtų primestas sprendimas. Niekas apie tai nekalba. Tiesiog susit, bandykime susitarti dėl konkrečių gyvenviečių parametrų. Susitarkime, kad Palestinos valstybė bus sukurta ir ta Palestinos valstybė turės savo aiškę teritoriją, kuri nebus suskirstyta į kantonus, o izraeliečiai turės magistrales perėjimo, tokius perėjimo zonas per tą teritoriją ir ta teritorija turi atitikti okupuotų 67 metais teritorijų dydį ir kad ta valstybė taikiai, saugiai gyvens su Izraeliu ir bus taikomi, tam, tam tikra, taikoma tam tikra santvarka užtikrinti saugumui su Izraeliu, kad nebūtų jokių grėsmių kylančių iš naujosios Palestinos valstybės arba už Jordano upės prieš Izraelio valstybę. Jeigu tokie parametrai būtų sutarti dėl tų gyvenviečių, tuomet ir izraeliečiai, ir palestiniečiai galėtų dėrėtis dėl tokių parametrų, kuriuos mes jiems nubrėžtumėme. Nes, tarkim, tos valstybės pačios nesugeba susitarti, tai mes tos parametrus joms siūlome. Ir man atrodo, kad buvo kalbama apie gyvenviečių statymą, apie tai, kad reikalinga generalinėje asamblėjoje, saugumo taryboje vėl iš naujo atgaivinti tas taikos pastangas. Deja, Libija, kuri yra saugumo tarybos narė iki gruodžio pabaigos, jie saugumo taryboje per pastarasis dešimt dienų bandė uh, pasiūlyti rezoliucijos projektą saugimo, saugumo tarybai, kurioje reikalauja, kad būtų stabdoma gyvenviečių statymo veikla Palestinos teritorijoje, tiesiog stabdyti gyvenviečių statymą Palestinos teritorijoje. Dėl to, dėl to kad jeigu toliau bus statomos gyvenvietės, tuomet palestiniečiai tiesiog negalės sukurti savo valstybės. Ir kas atsitiko jie negavo devinių pritarenčių balsų ir dėl to, dėl to galiausiai nusprendė nesiūlyti rezoliucijos projekto. Taigi, kol mes nepradėsime rimtai stabdyti gyvenviečių statymo, tuomet kažkurio tai momentu dviejų valstybių sprendimo variantas tiesiog bus prarastas. Yra trys variantai iš kurių galime rinktis. Visiems mums. Ir jums, ir mums, ir, ir visiems. Yra įmanomi trys variantai. Dabartinė seka, būtent, kad mes siek, siektumėme, kad būtų deramasi dėl gyvenmečių tarp Palestinos ir Izraelio, tam, tikro, tam tikrų gairių pagrindų. Jeigu to nepadarysime, tuomet mums liks dar du variantai. Vienas imti smurto, karo, terorizmo, e, žmogžudyščių, savižudyščių, savižudybių ir tiesiog matysime tą liūdną istoriją, kurią jau matėme pastaruosius 15 metų. Bus žudimai, liesis kraujas, nuo, visų, nuo tos perspektyvos mane ima šiurpas. Tai yra tas variantas, kuris, matyt, niekam nėra primtinas. Ir dar vienas variantas ir tas karas, smurtas sukurs chaosą. Ne tik mano šaliai, Jordanijai, Sirijai, kitoms. Chaosą sukurs ir Europai. Nes viduržėmio jūros regionas yra ir Europoje. Taigi, paskutinis variantas viena valstybė dviems tautoms. Ar Izraeliai sutiks su viena valstybė dviems tautoms? Ne. Bent jau šiuo momentu jie nepriims tokio varianto, tai jiems nėra priimtina. Taigi šiandien mums visiems reikia daryti spaudimą izraeliečiams, pasakyti jiems ne, nestatykite gyvenviečių, leiskite palestiniečiams dėrėti su jumis ne, ne dėl judėjo Samarijos perspektyvų, bet dėl vakarų kranto. Būtent tai numatyta taikos procese. Na, aš net nepavadinčiau jo taikos procesu, nes jeigu jis ir toliau bus taikos procesas, tai bus um, amžinas procesas. Kai aš buvau ministras, um, kaip Aš kalbėjausi su tuo ankstesniu Egipto užsienio reikalų ministru Madride. Mes kalbėjome, buvo kalbama apie tai, kad norime aktyvuoti dėrybų procesą dėl taikos ir panašiai. Ir atsakymas buvo štai koks. Aš dėriuosi su palestiniečiais dešimt metų ir jie su, iš manęs nieko nepaima, nesutinka su manimi. Taigi problema tik tai auks ir blogės kasdien, jeigu neveiksime dabar. Ir Europa turi žodį. Europa yra labai arti, Europa turi potencialo. Šiandien Europa turi vienybės, turi teisėkuros organą, parlamentą, kuris gali parodyti savo valdžią. Taigi tiek dėl taikos proceso. Dabar dėl palestiniečių, Palestinos. Mes bandome palestiniečius priartinti ir yra tam tikras susitarimas, pagal kurį Hamas ir Fata dvi partijos galės dirbti kartu iki rinkimų. Ir tuo metu, kai vyks rinkimai, tuomet tas kuri, asmo, kuris, kuris laimės ir suburs vyriausybę. O mes tada irgi imsimės darbo. Susiskaldim, tas susiskaldimas, palestiniečių susiskaldimas yra žalingas, jis skaldo Palestinos nacionalinio judėjimo vienybę ir tai yra naudinga tik Izraeliui. Jeigu palestiniečiai bus susiskaldę, izraeliečiai laimės. Tai yra natūralu, absoliučiai. Ir kainą turės sumokėti ne tik palestiniečiai ir ne tik izraeliečiai, kainą turės sumokėti, me, turėsime sumokėti mes visi. Palestinos valdžios institucijos pasirašė tą mūsų parengtą susitarimą. Hamasas atsisakė pasirašyti, jie taikė tam tikras išlygas, pridėjo atitinkamų pastabų ir tikiuosi, kad gan greitai mes ir toliau atnaujinsime tas Egipto pastangas tam, kad pritrauktumėme juos. Ir tikiuosi, kad greitai mums pavyks įtikinti juos pasirašyti tą susitarimą. Svarbiausias dalykas yra tas, kad iki sausio 24 dienos joks Palestinos organas, institucija ne, nebus legali nes parlamentas taps nelegali neveiksni institucija, prezidento institucija taps neveiksni ir visos institucijos taps niekinėmis, nebent Palestinos prezidentas bandys situaciją išgelbėti, teikdamas, kad na, mes išleisime prezidento įsaką, jis turi tokią teisę pagal e, pagrindinį Palestinos įstatymą, visoms institucijoms pratesti įgaliojimus iki tol, kol neįvyks tas lūžis. Ar tą įmanoma padaryti? Manau, kad tokia situacija e, yra įmanoma, taip gali atsitikti. Ir esu įsitikinęs, kad visi pritarsime jiems, kadangi jeigu nebus vienybės, iš tiesų nuo to situacija taps dar sudėtingesnė tiek E, apie palestiniečius ir palestiniečių tarpusavio santykius. Daug klausimų buvo apie Viduržėmio jūros regiono sąjungą. Viduržėmio jūros regiono sąjunga nestagnuoja, tiesiog ji, na, nebuvo sąstingyje. Bet nevyko užsienio reikalų ministrų posėdis, kai tuo tarpu kiti posėdžiai vyksta, pavyzdžiui, aplinkos saugos, vandens, technologijų srityje. Visi tie dalykai vyksta, išskyrus užsienio reikalų srity. Taigi tiesiog yra stringa sekretariato subūrimas, Kol nėra sekretoriato, kol nėra generalinio sekretoriaus, įgyvendinimas neįmanomas, projektų priežiūra neįmanoma ir yra šeši svarbus projektai, kuriems turime skirti nemažai dėmesio. Paryžiuje sekmadienį aš susitikau su prancūzais ir ispanais, užsienio reikalų ministrais. Ispanija perima pirmininkavimą, o Prancūzija yra iniciatyvos bendra pirmininkė. Na ir mes tose diskusijose kalbėjomės ir aš iš tų diskusijų susidariau įspūdį, kad greitai po kažkiek savaičių mes pradėsime darbą sekretoriato klausimų ir susitarsime dėl to, kaip tas sekretoriatas galėtų dirbti su šešiais generalinio sekretorius pavaduotojais. Taigi tiek apie Viduržėmio jūros regiono sąjungą. Aš nemanau, kad Palestinos Izraelio ginčas kenkia iniciatyvai. Kodėl taip manau? Todėl, kad iniciatyva yra sukoncentruota ties tais projektais, kurie yra naudingi Viduržėmio jūros regionui, Europai, pietinėms valstybėms, dėmesys nėra pagrindė skiriamas politiniams klausimams. Politiniai klausimai yra tiesiog tam tikri priedai, papildomi klausimai, kurie padeda užtikrinti tam tikrą lūžį, proveržį. Bet, kai dirbs sekretariatas, netgi bus ir Palestinos e, generalinio sekretorijos pavaduotojas ir Izraelio generalinio sekretorijos pavaduotojas. Tie du asmenys sėdės prie to paties stalo, kas ryt dirbs su generaliniu sekretoriumi, su kitais kolegomis ir bandys užtikrinti sklandų iniciatyvos įgyvendinimą. Dar buvo užduotas klausimas apie Egiptą ir ekonominę krizę, kiek įtakos jį turėjo mūsų ekonomikai. Mūsų ūkis iki 2008 metų 7,2 procentais augo ir mes siekiame 8 procentų metinio augimo iki 9 metų pabaigos. Ir matėme, kad daugiausiai kliučių kyla dėl to, kad trūksta geležinkelių ir magistralių, kelių magistralių. Jeigu turėtume pakankamai geležinkelių ir, ir automagistralių, kai tuo tarpu uostai yra sustiprinti, e, tuomet mūsų e-, eksportas būtų sklandesnis. Taigi didžiausia pribojimai yra dėl geležinkelių tinklo ir automagistralių tinklo. Ir mes e, dirbame šio klausimu, turime gan ambicingą planą. Uh, Na, o staiga ištiko ekonominė krizė visus mus ir 4,3-4,4 procentais nukrito ekonominis augimas. Tiksliau, nukrito iki tokio procento. Ir na, būtų galima sakyti, 4,4 procento augimas yra neblogai. Mes iš principo nuo to ir pradėjome. Tikimės 8-9 procentų augimo, nukritome iki 4,4 procentų procento augimo. Tiek apie Egipto ekonomiką. Dar vienas klausimas buvo apie mečetes ir minaretus Šveicarijoje. Liūdna. Tai turės įtakos, kaip Vidužėmio jūros regione žmonės vertina vieni kitus. Kodėl? Todėl, kad per pastaruosius 10-15 metų kalbėjome apie dialogą tarp civilizacijų, tarp tikėjimų, tarp religijų, alijansą, civilizacijų alijansą tarp Ispanijos, Turkijos. Buvo įvairių minčių pristatytų Junktinių tautų generalinio sekretoriaus Mes dalyvavome diskusijos Aleksand Aleksandrijos bibliotekoje. Anos Lind fondas svarstė tos klausimus. Ir staiga, staiga musulmonų bendruomenė yra metamas toks iššūkis Šveicarijoje. Liūdna. Aš pats skaičiau Europi, Euro, kitų Europos valstybių ketinim, apie kitų Europos valstybių ketinimus irgi imtis panašių veiksmų. Jeigu taip nutiks, tuomet tai bus, na, švelniai tariant, liūdnas scenarius, liūdna situacija. Tai rodo, kad kai kurios visuomenės nėra pakankamai atviros, tam tikros visuomenės kalba apie tam tikrus klausimus ir dėja jų netaiko praktikoje. Dėl to turime būti labai atsargus. Bent jau na, švelniausia tai, ką norėčiau pasakyti. Dabar kokį poveikį tai daro e, Egip, Egipto koptams? Absoliučiai jokio. Kas yra tik tai apsilankę Egipte, tikrai žino, kad yra koptų bažnyčių visur Egipte ir koptų bendruomenė Egipte yra, nėra mažuma. Mažuma yra kitokia etninė grupė, o koptai yra egiptiečiai. Ir dažnai koptai save vadina labiau egiptiečiais negu kad musulmoniškiai egiptiečiai, kadangi jie ten visą laiką gyveno. Taigi jiems tai neturės jokios įtakos, jie yra egiptiečiai, mes juos giname, mes juos e, samdome į kariuomenę, į užsienio tarnybą, jie dirba, e, moko universitetuose, taigi aš nematau jokios čia problemos su koptų bendruomenė. The the elevation of relations between Egypt dėl e, Egipto ir Europos Sąjungos e, santykių. Mes daug dirbame šią e, linkme, yra specialus komitetas, kuris rengia įvairius pasiūlymus ir projektus, kaip būtų galima suintensyvinti ES ir um, Egipto santykius. Balandžio pabaigoje kitais metais mes uh, turėtume sulaukti šio komiteto ataskaitos. ES yra ypatingai svarbi Egiptui, Egipto ekonomikai. Europa yra Egipto svarbiausias prekybos partneris. Tuo pačiu turiu pasakyti, kad Egipto svarba ekonomikoje yra pripažįstama visur. Aš tikrai neturiu e, jums e, priminti, kad Egipte mes buvome Romos imperijos dalimi dar prieš tai, kai europiečiai prisijungė prie Romos imperijos. Mes palaikėme labai intensyvius santykius su Kipru, Ispanija, Malta ir kitomis e, valstybėmis. Daugelis e, net mūsų kalbos žodžių yra perimti iš romėnų ar graikų kalbų. Taigi mes jau esame Europos dalis viduržemo jūros regione. Buvo užduotas labai įdomus klausimas susijęs su Afganistanu. Šis klausimas labai sudėtingas, jį nelengva atsakyti. Tačiau aš vis dėlto pasistengsiu atsakyti į šį klausimą. Afganistano klausimas nesusijęs, vie, ne, nebus um, išsprendžiamas tik jėga jėga, karinė gale yra tik viena, vienas komponentas. Turi būti pasitelktos ir politinės, socialinės priemonės. Jei bus um, akcentuojamos tik karinės pajėgos, um, manau, kad mes tiesiog įstriksime tame konflikte. Ir Afganistanas niekada neturės kitos ateities, nes kol Afganistane bus priešai, tol afganistaniečiai kovos. Afganistanas nesijaus saugus. Ką jūs turite daryti? Jūs, jei jūs norite stiprinti savo karinės pajėgas Afganistane, tai jūs turite numatyti tam tikrą labai konkretų laikotarpį, per kurį bus kontroliuojama situacija šalyje. Ir turiu pasakyti, ne visoje šalyje. Net prieš e, Sovietų sąjungos intervenciją Afganistane, Afganistanas e, visą laiką buvo valstybė, kurią kontroliuoti yra itin sudėtinga. Taigi, jei pasisektų sudaryti įvairių susitarimų su skirtingomis pajėgomis, kurios dabar yra dislokuotos e, Afganistano teritorijoje. Jei pavyktų atstatyti Afganistano ekonomiką, tai būtų žingsnis į priekį. Aš taip pat pabandyčiau sutelkti uh, visas pajėgas e, kovojančias prieš centrinę valdžią. Taip pat reikėtų stengtis kontroliuoti narkotikų prekybą, nes narkotikų prekeiviai yra ta visuomenės dalis, kuri galbūt neturėtų gyventi Afganistane. Taigi ekonominės ir socialinės priemonės čia yra labai svarbios, o tik karinės priemonės tikrai neišspręs Afganistano konflikto. Tai yra musulmonų bendruomenė gyvenanti Afganistane. Būkite atsargus, nes kiekvienas e, nužudytas musulmonas Afganistane yra atidžiai e, stebimas Egipte. gali, žudimais gali būti inicijuotas naujas labai negeras e, procesas, kai e, musulmonų bendruomenė keršys už nužudytas šeimas. Mes susidūrėme su panašia e, situacija Jemene 62-68 metais. Tai buvo labai daug kainavusi patirtis. Buvo, buvo, darom, buvo žudomi žmonės ir mm, po to už tai nusikaltėliai buvo nubausti. Dar išliko trys klausimai. Izraelio kareivio šalito atvejis. Mes e, dabar rengiame dokumentų paketą reikalaudami iš Izraelio įsipareigoti. Izraelis nusprendė sumokėti tūkstant. Už vieną, už šį kareivį sumokėti tūkstančių um, sulaikytų kalinių. Tiesa, niekas nežino, kas tie kaliniai bus. Tačiau jūs pagalvokite apie tą situaciją. Viena gyvybė. Aš suprantu, kad tą gyvybę reikia ginti, bet 12 tūkstančių palestiniečių yra laikomi Izraelio kalėjimuose. Ir kol mums šis klausimas rūpi, tol rūpi. Tai ir yra humaniškumo esmė. Mes dabar bandome uh, išspręsti šį konfliktą. Izraeliečiai žengia vieną žingsnį į priekį ir du atgal. Tai reiškia, kad jie sutinka paleisti tūkstantį, tačiau jie nesidari dėl vardų. E, tie, kieno rankos yra sutarštos krauju, nėra pasiruošę išspręsti konflikto. nes pagaliau tie paliestieji kaliniai kažkada apsigyvens um, vakarų kišulyje ir gazoje. Kodėl žaidžiame mes tuos žaidimus? Dėl Irano klausimo. Izraeliečiai sulaikė vieną ar du laivus viduržemio jūroje. Iškrovė tų laivų gabenamą krovinį. Galbūt taip įvyko, galbūt ir neįvyko. Nebuvo jokios nepriklausomų stebėtojų misijos į tuos laivus. Tačiau, jei toks e, krovinys e, plaukia Sueco kanalu, mes norėtume sutrukdyti bet kokiai šaliai bandančiai pervežti nelegalų krovinį laivais šiuo kanalu. Nes jei mums sakoma, kad e, laivas veža grūdus, tai tuomet jis ir turi vežti grūdus. Jis neturėtų vežti. Kad, kad, iš, kad iš sprogmenų. Aišku, mes negalime patikrinti kiekvieno konteinerio, tačiau Jūs negalite į mūsų uostus išsiųsti tūkstančio konteinerių, kad mes juos patikrintume. Tai tikrai labai brangi procedūra ir um, ji taip užkimštų mūsų uostus, kad e, turistai pas mus nesilankytų. Ir e, šios operacijos, šio procedūrų pagrįstumas yra labai abejotinas. Dėl dešimties naujų sodrinimo įrenginių. Aš manau, kad e, mūsų broliai iraniečiai yra tikrai pasitiktinę. Aš nemanau, kad tikrai reikia turėti dešimt sodrinimo įrenginių. Mes turime reikalauti, kad būtų suteikta galimybė taikiai naudotis brandolinę energiją, ją naudotis taikiems tikslams. Reikia užsitikrinti pasitikėjimą. Tačiau Kiekviena valstybė turi teisę naudotis brandolinę energiją taikiems tikslams, laikantis brandolinio ginklo neplatinimo sutarties reikalavimų. Tačiau, jei įtariama, kad valstybėje vyksta nereguliuojama veikla, ar šalis pasirinko neleistiną režimą, tokia veikla turėtų būti nutraukta. Mes esame pasaulio dalis. Mes turime sukurti erdvę be brandolinio ginklo. Yra viena valstybė - Izraelis, kuris nėra brandolinio ginklo neplatinimo uh, sutarties narė turime susitarti dėl erdvės be brandolinio ginklo kūrimo. Jei nebus e, skatinama nusiginklavimo procedūra, tai um, nebus įmanoma pasiekti taikos viduržėmio jūro, jūros regione. Jūs negalvokite, kad Kipras ar Graikija nebus paliesti e, šių reiškinių. Manau, kad geriausias būdas, e, geriausia išeitis būtų aiškiai deklaruoti erdvę be brandolinio ginklo. Reikia tiesiog kreiptis į Izraelį, kreiptis į Iraną ir pasakyti, kad tai yra tarptautinės bendruomenės valia. Ir jūs, tai yra e, Izraelis ir Iranas, privalo atsisakyti branduolinės